nehmen unsere Beratungen wieder auf und Kolegos, tęskime darbą. Norėčiau Jūs informuoti, kad audito rūmų narys, turintis skaityti pranešimą prie dabar nagrinėtino punkto, vis dar įstrigęs oro uoste, poziciją pristatys, kai atvyks. Pone Selmairis, sveikinu Jūs atvykus pirmą kartą į mūsų komitetą komitetą. Mes nekartą diskutavome tiek apie jūs, tiek apie visą jūsų paskirimo procedūrą. Kaip asmenybė, esate mums tikrai gerai žinomas ir puiku, kad galime kalbėtis, o ne apkalbėti vienas kitą. Pono Ruso dar nėra, kai atvyks, iš karto jis pristatys auditorumų nuomonę, o iš karto žodis jums. Today, uh... Dėkoju, kad pakvietėte šiandieną. Nu, gerai. Ačiū, kad sutikėte žodį, nes auditorumų nario, nario dar nėra. Aš tai yra susijęs su tratutiniais mm, buhalterijos standartais, bet aš stengiuosi pristatyti jį, bet kadangi tai pirmą kartą esu komitete, sveikinuosi su visais nariais. Džiaugiuosi, kad galiu asmeniškai susitikti, kadangi anksčiau nebuvau susitikęs, tai džiaugiuosi. Noriu savo pastabas suskaldyti keturias dalis. Pirmiausia, norėjau pasakyti keletą žodžių apie tai, koks yra komisijos generalinis sekretariato vaidmuo, nes manau, kad naudinga žinoti tikslą ir temą, kurią aptariam. Paskui 2017 e, metų, metų biudžeto vykdymo procedūrą ir paskui keletą žodžių, kurie svarbus pranešėjui apie ES pridėtinę vertę, ką mes šiuo metu darome ir per ateinančius mėnesius ir galiausiai apie tai, kaip ruošiamės ateičiai įdomiems 19 metams. Pirmiausia, keletą žodžių apie tai, koks yra komisijos generalinis sekretariato vaidmuo ir nu, jaučiu, kad reikia pasakyti šitą apie tai, nes komisijos generalinis sekretorius veikia kitaip negu Europos parlamento generalinis sekretorius. Europos parlamento generalinis sekretorius yra administracijos vadovas, o komisijoje taip nėra. Nuo pat Europos komisijos sukūrimo, 60-metyje yra trys pagrindinės funkcijos ir pirmiausia, Manuel buvo e, inauguruotas pirmasis, jis yra pavyzdys visiems ir toliau, vadinamas graf sekretorius, kancleris ir tai mes reiškėme e, parengėme kolegialų sprendimą pro, prieimimo procesą. Visi rašytiniai sprendimai eina per e, mūsų rankas. Toliau mes užtikriname e, sanglaudą tarp komisijos tarnybų. E, sanglauda yra labai svarbus žodis, nes generalinis sekretorius koordinuoja, užtikrina sanglaudą, bet mes ne, nediktuojam ir ne, neaiškinam komisijos tarnyboms. Ir komisijos pirmininkas ir visi pirmininkas tai daro. Toliau užtikriname tarp institucinį kontaktą su visomis institucijomis, su e, parlamentu, taryba ir taip pat ekonominių socialinių reikalų komitetu, e, regionų komitetu ir e, ryšių su nacionaliniais parlamentais. Mes veikdami, dirbdami, vadovaujami sekretorius ir padedame jam atvykdyti savo funkcijas ir e, iš Junkerio komisijoje yra ir viceprezidentas, tai žinote, jie padeda generalinio sekretoriato tarnybai. Taigi mes nesame administracijos vadovai, nesame darbuotojų, IT ir biudžeto vadovai. Kiekvienom šitoms funkcijoms yra atskiras generalinis direktoratas, komisijos narys, kurie dirba, mes juos koordinuojam, bet jie yra atsakingi už savo e, temą, už savo reikalą, užtikrina, mes užtikrinam tik tai sanglaudinuoseklumą ir 18 metų, e, kalbant apie biudžetą, 17 metų biudžeto vykdymo procesą, ir komisijos narys Sodingeris kalbėjo, ir jūs skaitėte tai, kas parašyta, kartais reikia pabrėžti, kad e, viskas yra geriau, tai jau 11 metai išėlės auditorumai daro išvadą, kad ES buhalterija yra e, sažininga ir, ir tvarkinga, tai reikia pabrėžti, klaidų skaičius sumažėjo. Kaip žinote, tai visais laikais mažiausias lygis, Junkerio komisijoje pradžioje buvo 4,4, dabar 2,4 procentai, tai vėlgi padėtis gerėja. Ir trečias dalykas, Kai dėl administracijos e, auditorumų narys vėliau tai patvirtins, mes nedaro materialių esminių klaidų, aišku, na tai e, nėra, nėra ko didžiuotis, tai yra akivaizdu, bet vis dėlto reikia pasakyti, bet nereikia užmigti ant laurų, reikia tobulėti geriau ir kita, tuo metu, kai prasidės parlamento rinkimai, kai skaitoma e, Mm, svarstama daugiatė programa, taigi reikia žiūrėti į ateitį, koks yra biudžetas ir ar komisija ar, mm, ar valstybės narės gyvendina ir 75 procentus biudžetą gyvendina valstybės narės, taigi reikia priminti joms apie e, jų atsakomybę šiame kontekste. Komisija, sakyčiau, yra parlamento sąjungininkas ir auditorumų sąjungininkas, kad auditas ir darbas su mūsų ties mūsų biudžetu būtų tinkamas, tai yra pagrindinis kriterijus, matote, kad es pridėtinė vertė ir veikimas yra pagrindiniai pasiūlymo elementai daugiametėje programoje, kurį komisija pristatė e, gegužį ir birželį. Ir matau, kad kai kuriuose dalyse yra tikrai padaryta didelė pažanga dėrybose su parlamentu ir taryba. Na, noriu keletą žodžių pasakyti, aš kalbėjau apie darbą, bet kokie yra ko, konkreti pridėtinė vertė, ką galim pam, ką, paminėti, kokie, ką mes darom su komisijos biudžetu ir kur generalinis sekretorius yra atsakingas. Norėčiau pabrėžti, pirmas dalykas yra Europos semestro procesas, kur parlamentas ir taryba e, sukūrė pasinaudojo finansų krizės e, pridėtimi, jau praėjo keletas metų ir e, negaliu pasakyti, kad viskas tobulai dirba, bet e, kai kas tikrai patobulėjo, reikia vėlgi pabrėžti, kad parlamentas taryba ir komisija šiek tiek atsakinga už tai. O dabar jau yra šeši metai išėlės, kai stebime augimą. Komisija rytoj um, kasmetinė ataskaita, augimo ataskaitoje paskelbs skaičius ir um, mm, Europa jau to, to, gerėja rezultatai šeši metai, dabar 239 milijonai dirbantys žmonės, niekada anksčiau tiek nebuvo infliacija, e, ypač vokiečiai dėl to e, pergyvena ir Niderlandai dabar yra 1,7 procento e, vidutinis rodiklis tai įvedus eurą deficitai sumažėja iki 0,6 procentai nuo 6,2 procentų, kaip vyravo finansų krizė ir tik tai viena e, šalis, o ne 11, kur yra deficitas. Negalim sakyti, kad viskas gerai, bet ženkli pažanga padaryta ir ES apskritai grįžta iki situacijos, prieš krizinės situacijos, kalbant apie augimą, užimtumą ir investicijas. Kalbant apie investicijas, Antras dalykas, ką norėjau pabrėžti, tai bendradarbiaujant su parlamentu ir taryba komisija numatė šių, šių e, kadencijos pradžioje ir generalinis sekretariatas dalyvavo, tai nustatė planą strateginėms investicijoms ir vadinamas Junkerio fondas. Dėkojame Jums už paramą, tai buvo nedidelė revoliucija Europos finansuose, kadangi mes paėmėm 16, 60, 16 milijardų ir skiriame bendroms ir privačioms investicijoms, o ką po praėjus keturiems metams mes dabar turim 400 milijardų mm, e, eurų ir tai yra padidėjimas mm, iki kitų metų pabaigos planuojama e, sukurti 4, milijon, 4 milijonus darbo mm, vietų ir kai jūs esate biudžeto kontrolės komitetas 16 milijardų e, reiškia, kad 1,6 procentų augimas ir 1,4 milijono darbo vietų sukurta, na, patinka, nepatinka, bet tai yra 2,6 milijardo eurų ir su, Mm, sukūrė 1,9 e, procentus e, BVP augimo. Taigi mm, yra didesnis augimas, turint mažiau pinigų, tai tikrai yra didelė pridėtinė vertė. Ir mm, nors e, kai kurie šaltiniai efektai yra kritikuojami. Toliau kitas dalykas, ties kuo mes dirbam per starosius metus, ir tai yra didelis pasiekimas, tai negalima pamatuoti skaičiais, bet kalbam apie rezultatus, tai yra susitarimas dėl Europos socialinių teisų ramščio. Ir Europos parlamentas, taryba ir, um, ir komisija praėjusiais metais sutarė dėl bendrų principų kuriais remiasi mūsų socialinės teisės ir vertybės Europos Sąjungoje. Pirmą kartą, kai mes mėginome kartu ir mums tai pavyko parengti bendrą supratimą, kokie yra Europos socialiniai standartai. Vieningai rinkai reikia to bendro sutarimo, kadangi yra daug trinties apie tai, kaip pavyzdžiui, darbuotojų siuntimo, komandiravimo mm, diskusijas parodė ir komisija remiasi šiais bendrais standartais ir mes matuojame, kokia yra pažanga valstybėse narėse ir taip pat naudosime socialinių e, teisių ramščių, naudosime teisėkuros instrumentuose, kuriuos siūlome, taip pat ir Europos, e, vykdant Europos semestrą. Ketvirtas dalykas, ką noriu paminėti, yra tai, ką darom prekybos srityje prekyba šios kadencijos pradžioje ir parlamentui, ir komisijai, ir valstybėms narėms buvo labai kontroversiškas klausimas, bet dabar tikiuosi viskas pasikeitė, kadangi po Trumpo, po Brexito žmonės suprato, kad reikia ginti vertybėmis grindžiamą, taisyklėmis grindžiamą tarptautinę sistemą, kur mes galim bendradarbiauti visi ir kad visi joje bus laimėtojai, o nebus laimėtojai pralaimėtojai. Tai tinika Europos interesus ir dėl to Europos komisija e, svarsto priekybos sustarimą su Japonija, tai apima 1,3 pasaulinio BVP. E, atrodo labai daug, bet mes kai ką išmokome iš praeities, kadangi priekyba yra labai abstraktus dalykas. Bet yra ne vien tik tai nugalėtojai, bet yra daug nugalėtojų. Būtent ir šis susitarimas, dėl kurio komisija derasi visiškai skaitė su parlamentu ir valstybėmis narėmis, komisija įsteigė svetainę ir nurodo, ką šitas susitarimas, kaip tas susitarimas palies valstybės ir, ir jūsų miestus, pavyzdžiui, Europos ir Japonijos priekybą, kaip tai palies mūsų miestus. Na, pavyzdžiui, kalbam apie Ispaniją tai e, ispanai patys gali kalbėti už save, yra 6246 bendrovės Ispanijos, kurios eksportuoja į Japoniją, 90 procentų iš jų yra MVI, tai yra nedidelis įmonės ir jeigu pasižiūrėsim į žemėlapį, tai 3 iš jų yra iš Sargosos, 41 tūkstantis darbo vietų sukurta Ispanijoje šiuo susitarimu Europos Sąjungoje 740 tūkstančių. Jeigu nuėsite iš tą svetainę, rasite ne vien tik tai savo miestą, bendrovė, galbūt netgi jos adresą, galit patys apsilankyti kepiklėlėje ar, ar mėsos parduotuvėje ar bet kokia MVI, kai kurios e, nurodo geografinį kilmę, yra saugomos. Taigi Europos parlamento rinkimuose galim pasakyti žmonėms, kad štai ką mes nuveikėme, kai Europos parlamentas ir taryba um, ratifikuos tai ir taip pat bus padaryta iki rinkimų. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau paminėti, nes tai irgi yra mūsų generalinio sekretoriato darbas, tai yra susidarimas, kuris buvo pasiektas tarp e, parlamento tarybos ir komisijos ir įsigaliojo dėl bendrųjų domenų apsaugos e, reikalavimų ir pirmą kartą visam žemynui mes sutarėme, remintis bendromis teisėmis ir vertybėmis, e, asmens domenų apsaugą kiekvienam piliečiui visose 28 ES šalis valstybėse narėse. Pirmiausia, tai gerai piliečiai piliečiams, kadangi jų duomenys geriau saugomi, gerai bendrovėms, kadangi yra vienas, vienos taisyklės, vietoj 28 ir matome, kad šita nauja tvarka E, sulaukia daug sėkėjų. Pasaulyje Japonija e, sudarė ne vien tik priekybos susitarimą, bet taip pat priėmė mūsų bendro, bendrųjų dėmenų e, apsaugos reglamentą, į, į, įvedė į savo teisės sistemą. Tas pats vyko ir Brazilijoje, ir kitose šalyse, taip pat ir Facebookas, Google. Jie teigia, kad jiems patinka Europos taisyklės, taigi Europos Sąjunga nustato standartus. Ir mes neturim užmygti ant laurų bet e, taip pat e, domino apsaugos reglamentą turi gyventinti visos e, institucijos. Taigi, naujas teisės aktas įsigalios e, gruodžio mėnesį ir institucijas turi saugoti piliečių duomenys, kurie susitiekė su mūsų institucijomis, todėl komisija numatė atitikties procesą ir visi generaliniai direktoratai e, kvies jūs ir informuos, nes mes negalim liepti kitiems naugoti duomenys, o patys daryti klaidas, nes čia ant kortos pastatyta ES reputacija. Tai galiausiai, kai dėl duomenų apsaugos, tai yra e, sėkmės istorija, mes mm, toliau dirbame, mes aišku dėkojame investuotojams ir e, mes per pastrosius metus darom pažangą, kaip ruošiamės ateičiai, e, jeigu leist aš tuo baigsiu. Aišku, pasireišimas rinkimams, kas bus Europos parlamento nugalėtojai, tai svarbu jums, politikams, bet mes kaip administratoriai komisijoje iki to norim užtikrinti, padėti užtikrinti, kad ES pasieks rezultatų ten, kur įmanoma. Mes su taryba ir parlamentu parengėme bendrą rezoliuciją, pasirašys Junkeris, Tajanis ir tarybos pirmininkas ir mes norim sutarti dėl kitų naujų šimto teisės aktų. Šitie teisės aktai, dėl kurių sutarėme, turėtų būti parengti iki Europos parlamento rinkimų pradžios ir džiugiuosi, kad kai, kur, ties, kai kuriais daroma pažanga, kai kur galim padaryti didesnę pažangą, nes m, mm, Mm, piliečiams neįdomi komisijos pasiūlymas, bet jiems svarbu tai, kas yra paskelbta oficialiame leidinyje, kuo yra sutarta praėjusi. Mm, vakar buvo, mm, vyko trišalis dialogas dėl tiesioginių išlaidų funkcijų ir tai yra svarbu, kokios valstybės narės, kokios valstybės investuosim į, į mūsų šalis, nes reikia ginti e, mūsų interesus, mūsų duomenys ir mes naudosime šitą priemonę ir mes e, tikimės pažangos iš kitų, nes 90 pasiūlymų dar ir nėra patvirtinti. Mes kaip komisijos generalinis sekretorietas turim užtikrinti, kad kita komisija galėtų perimti veiksmingai pasirengusi administracija, tai yra svarbus standartai ir mes e, atsižvelgėme komisijos e, vidaus auditorių rekomendacijas, auditorumo rekomendacijas ir mes e, sutarėme su komisija ir kitais, kad mes Peterė numatome reorganizuoti generalinį sekretariatą, kadangi paskutinis paskutinė ataskaita buvo paskata 14 metais, kai mes išmokome pamokas, kokie yra prioritetai, koks yra vicepirmininkų vaidmuo ir koks yra darbas su parlamentu, su e, taryba ir Taip pat kalbam apie išorės dimensiją, e, apie Europos komisijos darbą e, ir e, jo pirmininko darbą. Taip pat mes parengėme bendro vadovavimo komisijai reformos projektai, tai jums yra svarbu, ponė pirmininkė. Na, mes peržiūrime komisijos sistemą, mes manome, kad kiekvienas generalinis direktoratas yra atsakingas už savo srities valdymą, jie yra įgaliojomis teikiantis pareigūnai, tai yra svarbu. Ir kolegija turi bendrą politinę atsakomybę, bet ką reikia daryti, jeigu reikia koordinuoti darybą, tarnybas. Taigi, kolegija, jeigu viskas gerai, e, priims e, bendro vadovavimo valdybos projektą ir tai bus koordinavimas tarp generalinių direktoratų ir tarnybų tam, kad būtų galima teikti rekomendacijas e, tarnyboms horizontaliais klausimais į IT saugumas, ypač kai yra kibernetiniai išpoliai, taip pat ir įgyventinant duomenų apsaugos taisyklės komisijoje ir taip pat dar porą rekomendacijų e, kurias pateikė Olaf, jis pateikė politinės rekomendacijas, kaip sistemingai vengti mm, klaidų, kaip būti atsparesniems klaidoms. Ir jie rekomenduoja tai e, kartu su kolegija ir prižiūri įgyvendinimą, ne mm, e, svarstant atskirų generalinių direktoratų atsakomybės. Ši reforma yra labai svarbi, ji bus pristatyta rytoj ir bus tiesiog perkeliamas komisijos rekomendacijos ir e, vidaus audito tarnyba. Taigi mes bendradarbiaujame su OLAF, tai yra naujas pagrindas. Aš manau, kad buvo šiek tiek skeptiškai žiūrime parlamente, dėl to, kai mes dirbam praeitie, bet kadangi yra naujas OLAFO generalinis direktorius, jo po jūs susitikote, yra generalinis sekretorius, mes sutarėm dėl naujos bendradarbiavimo formos, tai reiškia, kad e, OLAFO tyrimo e, pajėgumai yra gerbiami, jų laikomasi ir mes atsisakymą kalbininko funkcijos, taigi mes laikėmės Olafo rekomendacijų komisijai ir yra komisijos narių e, valdyba, kurie užtikrins, kad Olafo rekomendacijos bus įgyventos komisijoje. Na, atsiprašau, kad bijau il, ilgiau negu buvo tikėtasi, bet kadangi tai yra pirmas kartas, tai aš tikiuosi, kad galima e, pasakyti daugiau, norėčiau, kad jūs mane pažintumėte ir galiausiai norėčiau e, pasakyti, kad taip, ES susiduria, susiduria su iššūkiais, reikia tvarkytis su breksitu, liūdna, bet reikia tai kažkaip suvaldyti ir komisija ties to dirba, taigi nežinome, ar bus galutinis sutarimas pasiektas. Taip pat yra teisės viršenybės, biudžeto situacija, populizmas ES, na, bet kartais galim pasakyti, kad ES kai kur pasiekia pažangos, yra pasiekta pažanga, na, ne viskas tobula, ES niekada nebus tobula, bet kartu mes galime pasididžiuoti, ką kartu e, pasiekėme, kartu dirbant parlamentui tarybai ir biški komisijai, nors mes esame mažiausiai e, svarbus šitame institucijų trikampyje. Dėkuoju už susidomėjimą ir esu patenkęs atsakyti klausimą. Ja, herzlichen Dank. Wir... Ačiū labai. Pradėsime diskusijas. Pone Ruso, sveiki atvykę. Žodis jums. Pristatykite šį skyrių. Pirmiausiai norėčiau atsiprašyti dėl to, kad pavėlavau. Atsiprašau, kad vėluoju. Noriu pasisveikinti su komiteto nariais, komisijos atstovais. Pristatysiu dešimtąjį skyrių iš mūsų metinės ataskaitos. Vertiname komisijos administracijos išlaidas Pagal rūmų vertinimą 17 metų ataskaita teigiama ir nebuvo materialinių klaidų. Nustatytas e, klaidų lygis yra pusę procento. Vertinimas buvo atliktas atsitiktiniu būdu atrinkus 55 sandorius, 26 jų susijęs su komisija, kaip ir ankstysiais metais radome šiek tiek klaidų susijusių su administracijos išlaidomis, darbuotojų išlaidomis, kai kurių trūkumų išmok administruojant šeimos išmokas. Trūkumus mes pateikėme komisijos dėmesiui ir remiantis mūsų išvadomis 17 metams rekomenduojame komisijai pagerinti savo nuolatinių darbuotojų šeimos narių išmokų nuseklumą ir taip pat paskatinti aktyviau pareigūnus diskutuoti šeimos išmoką, de, deklaruoti šeimos išmokas gautas iš kitų šaltinių. Ačiū ponui Roso. Dabar mūsų pranešėja, ponė Ajana Alexander, prašau. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Ruso už trumpą pristatymą, jis šiek tiek pavėlavo. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Selmairis, kaip pirmininkė labai gerai pas sakė, mes tiek kartų jūs minėjome, jums nesant dabar, malonu jūs mai čia ir manau, kad kai kurie kolegos tikrai norės jūsų paklausti, e, jums esant pas mus. Bet kokiu atveju norėčiau e, pakartoti kai kuriuos dalykus Jūs kalbėjote apie ES e, papildomą pridėtinę vertę savo pasisakymę ir mums tikrai reikia to ir mes mm, tvirtindami biudžeto vykdymą taip pat apie tai galvojame. E, ponas Selmairis irgi apie tai kalbėjo, tačiau galvosime apie kasdieninę veiklą. Tai 2016 e, metais E, matėme, kad e, sumažėjo lėšų e, po referendumo dėl breksito ir aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs kai ką paminėjote, kad paminėjote net ir Saragosos įmonės, kurios gali išlošti iš ES Japonijos prekybos susitarimo, bet yra labai daug Ispanijos įmonių, kurios eks eksportuoja į Britaniją, taip pat yra daug Britų, kurie gyvena Ispanijoje ir situacija tiems visiems asmenims ir įmonėms yra labai neaiški, nerami. Ir žinome, kad 2008 metais e, e, daug kas išgyveno krizę ir dabar nebežino, kas bus ryt ar poryt. E, labai aišku, malonu matyti pavyzdžius, kuriuos jūs minėjote. Reikia galvoti apie pozityvius dalykus. Europos Sąjunga ir su trečiosiomis šalimis atinkamai bendrauja, bet mes turėtume taip pat galvoti apie tai, kas vyksta dabar ir reikės paaiškinti tam tikrus dalykus. Ir aš noriu pasakyti, kad su ponu Italianer tikrai e, nesutariau, nes nesulaukdavau iš jo jokių atsakymų. E, ir Aš noriu pasakyti dėl mūsų bendravimo, kad aš galiu būti e, labai gera, kai su manimi gerai elgesi, bet nenoriu vertėjams apsunkinti gyvenimą, tik pasakysiu, kad galiu būti labai negatyvi, kai nesulaukiu atsako norimo iš savo e, pašnekovų. Ir E, jūs kalbėjote apie e, kibernetinį saugumą, tai labai svarbu, sakėte, taip, tai svarbus dalykai, norėčiau nu, padėkoti Jums už tai, ką Jūs minėjote, bet yra ir kitų dalykų. Tai yra susijęs su vidaus procedūromis, koordinavimu, derinimu ir skirimų tam, tikra, e, tam tikri aspektai, kurie yra susijęs su institucijų reputacija. Ir norėčiau vis tik tai pasakyti, kad kai kas e, atrodo buvo pernelik pertemta. Kalbos yra vienas dalykas, tačiau kai kalbėsime apie jeigu kalbėsime apie atsakymus į mūsų klausimus, tai manyčiau, mūsų komiteto e, klausimus, tai galbūt reikėtų pasakyti, kad jie turėtų būti gal profesionalesni. Jūs sakote, kad viskas e, daroma yra gerai, jūs, jūs manote, kad e, aš dabar nekalbu apie asmenybės, E, taip, e, galima įtraukti ir generalinio sekretoriaus skirimą ir, aišku, visko buvo pono Italianer vadovauja, einant generalinio sekretoriaus pareigas, bet yra e, tam tikrų problemų dėl skirimo. Žinoma, kad komisija naudojasi tam tikrą autonomiją. Ir mes matėme parlamente ir spaudoje, sakyčiau, švelniai labai e, vertiname tą situaciją su dideliu neramumu. E, taip pat E, žinome, e, kad labai svarbus dalykas yra komisijos kaip kolegijos darbotvarkė ir generalinis sekretorius vaidina labai svarbu vaidmenį, taigi reikia užtikrinti, kad visi veiksmai būtų pakankamai skaidrus ir kad skaidrumas apimtų visą kolegiją, nes kitaip gali kilti problemų. E, lyčių pusiausvyrą. Aš norėčiau, kad man paaiškinumėte kai ką, nes aš nesuprantu, kaip uh, gali būti, kad procedūra, kuri tarsi e, yra e, pirštų e, skirstoma, skirstomos asmenybės, kaip, ką jūs darote, kad skatintumėte daugiau moterų kandidatuoti į tam tikras pozicijas manau, kad e, reikėtų siekti, jog visas procesas tiek generalinio sekretoriaus, tiek e, kitų e, darbuotojų skirimo procesas turėtų būti skaidresnis. Dabar nėra laikas pirštų rodyti asmenys ir juos skirstyti. Reikia raginti moteris kandidatuoti ir leisti joms dalyvauti, sudaryti sąlygas dalyvauti procedūrose skirimo. Manau, kad mes sulaukę atsakymų tuos klausimus e, galėsime e, dirbti toliau, rengdami pranešimą. O dabar, e, kaip jūs dirbate kaip generalinis sekretorius, yra vienas E, dalykas susijęs su koordinavimu veiksmų su generaliniais direktoratais. Ir būtų labai gerai, jeigu jūs rytoj mums pristatytumėte dokumentą apie uh, korporatyvinį valdymą komisijos tarnybų, nes e, matome, kad laikotarpis yra labai svarbus ir aš priimu tą jūsų terminą pavartotą apie kooperatyvinį valdymą. Taip pat E, norime pasižiūrėti, ar galima pagerinti derinimą, koordinavimą veiklos. Yra buvę labai rimtų problemų koordinuojant veiksmus tarp generalinių direktoratų. Ir e, e, pavyzdžiui, Taksut generalinis direktoratas tvirtina vienas politikos priemonės, o tuo pat metu išorės santykiuose daromi visiški priešingi dalykiai Pavyzdžiui, vienas sako, tu esi kažkam, tu mano draugas, o ponia Jūrova e, visiškai užblokuoja kažką ir nebeįmanoma e, daryti investicijų. Taigi reikia deramo mechanizmo, kad neatsirastų tokių prieštarų, kurios yra žalingos, žalingos ir mūsų reputacijai. Metodikos derinimas. Ne Jūs pirmą kartą lankotės pas mus, bet buvo surinkta įvairių klausimų, sutikimų e, įvairiuose komitetuose su skirtingų generalinių direktorato atstovais ir mes e, taip pat kalbėjome apie klaidų lygmenį, jo mažinimą. E, reikia identifikuoti, koks yra klaidų lygis, kokios yra likutinės klaidos, likutinis klaidų lygis komisijos biudžetas yra dinamiškas biudžetas, bet e, matome dabar, kad kiekvienas direktoratas tarsi turi savo gairias. E, Žemės ūkio direktoratas, kiti, e, kit, kitas vėl kažkaip kitaip vertina klaidas direktoratas. Mes matome klaidų lygį ir labai sunku yra atlikti palyginimus ir tada siekti kažkokios, kažkokio padėties pagerinimo. Matome netgi tam tikrų prieštaravimų ir jie neleidžia mums netgi e, veiksmingai dirbti e, kartu su auditorumais. Mes turėtume E, pagalvoti apie bendrą formulę, vieną formulę, kad paskui kartu su audito rūmais galėtume e, pasižiūrėti, kaip mes vertiname apskaitos pusę ir kaip žiūrime į audito e, veiklą, kad galėtume palyginti rezultatus. Taip pat norėčiau paklausti jūsų apie tam tikrus dalykus, kurie išiškino prieštaras su audito rūmais. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pradžioje paaiškinote generalinio sekretoriaus įgaliojimus. Taip, e, skiriasi e, darbo tvarka keičiantis e, vadovams komisijos. Taigi dėkuoju Jums už tai, bet taip pat norėčiau, kad Jūs mums paaiškintumėte gerai, kaip vyksta procedūros ar jo, kaip padaryti, kad visos procedūros būtų pakankamai skaidrios, atliekamos profesionaliai, kad mums, mūsų komitete, kartais nesustarytų įspūdis, jog tarsi kažkas gerėja, bet problemos neįsprendžiamos. Kai įsprendžiamos problemos mes tikrai taip pripažįstame ir aš esu tą sakiusi ne kartą, bet jeigu tik tai kažkokie vyksta manevrai, e, bandant kažką pakeisti, tai nėra gerai. Jūs e, einate pareigas ir e, sakėte, kad ketinate e, pas, pakeisti padį, pagerinti ir jeigu tikrai tai bus, aš būsiu pirmoji, kuri jums sieks padėti. Aš nenoriu uh, atimti laiko iš kitų kolegų, kurie nori pasakyti, taigi tiek. Pitisim. Thank you, Mrs. Rapport. Ačiū, ponė pranešėja. Ačiū gerbiamas audito rūmų nariai. Atsakysiu į klausimus jų uždavimo eilės tvarka, taip pat sureaguosiu į audito rūmų nario mintį, nors nėra materialinio klaidų lygio, yra trūkumų nustatant ar priklauso mokėti šeimos išmokas, mes priemėme tą domen ir pasirūpinome, kad būtų galima komisijos darbuotojų vartotojams deklaruoti per SIS per sistemą e, gautas šeimos išmokas iš kitų šaltinių, taip pat šeimos narių pajamas. Beje, yra įpareigojami darbuotojai nuolat atnaujinti asmeninę informaciją, tai buvo vienas iš trūkumų. Ir dabar tam šeimos išmokos yra susijėtos su tam tikra jų pabaigos data, ir e, galima jas pratesti pateikus tinkamą informaciją. Taip pat bendradarbiavame su kompetitingomis valstybių narių institucijomis ir užtikriname automatišką darbuotojų bylų atnaujinimą. Taigi mes jau gyvendiname auditorumų rekomendacijas. Taip pat labai ačiū audito rūmams už išvadas, kad nebuvo materialinių lygių mums vykdant savo pačių biudžetą. Pone Ajala, aš pritariu jūsų susirūpinimui dėl to, neiškumo, kurį sukėlė Brexit. Tuo pat metu kreipiuosi jūs primindamas, kad Brexitą ne mes sukėlėme, tai Junktinės karalystės sprendimas, jų apsisprendimas, mes jį gerimėme, nuliūdės esu dėl to, tačiau ne mes čia priverėme košės, mes dviejus metus vykdome profesionaliai dėrybas, turime koncepciją, puikius dėrybininkus, S27 valstybės narės ir uh, Parlamentas visiškai palaikė komisiją ir vienybė ar derimasi su Junktinė karalystė ar su JAV prezidentu yra visada naudinga. Ir beje pasakysiu, kad ne mūsų yra kaltė, mes susitarėme, dėrėjomės, o dabar liko ratifikuoti. Ratifikuoti turės ir kita pusė. Atsižvelgiant į tai ir suvokiant, kad mes esame atsakingas administratorius, mes jau metus generalinėme direktorate turime pasirengimo breksitui skyrių šiuo metu ir jis nedaro nieko, tik ruošiasi breksitui, jo pasiekmėms labai liūdnas darbas, kitaip sakant, tie žmonės dirba tam atveju, kai viskas žlugs ir nebus susitarimo. Tačiau mes rengiamės ir tokiam variantui ir tai sustiprina pono Barnie e, dėrybinę poziciją. Čia aišku nebegalima mūsų gazdinti, nors nebus viskas sklandu, bet esame pasiruošę. Aštuonis dokumentus, kartu su kitomis komisijos tarnybomis parengėme dokumentus, aštuonis, kad ir kai baigsis e, dėrybos, kai Junktinė karalystė taps trečiaja valstybė, mes turime žinoti, kas bus vizų režimui, energetinio efektyvumo tikslams, dėl ko susitarta 28 valstybėms, bus 27 ką daryti su uh, Londone buveinės turėjusiems agentūroms, kai kurios jau persikėlė. Taigi čia nėra tik biurokratai ir uh, kažkokia tuščia administratorė sveikatos apsaugos tarnybos agentūroje. Ten yra žmonės dirbantis, puikiai dirbantis ir jie dabar priversti išvykti, prarasta daug e, ekspertų ir žinių. Beje, labai ačiū visiems parlamente, kurie padėjo mums, e, iš, padės mums išsaugoti gausybę pareigūnų, tūkstantį. Jų praradimas būtų labai stiprus smūgis dėl to, kad mes neįvertinome ES problemų masto. Čia tikrai nenoriu neigiamai kalbėti apie savo pirmtaką, nekalbu nieką, apie nieką niekada už akių ir aš nepasisakysiu. Aš labai vertinu tai, ką darė mano pirmtakas, gerbiu jį, jeigu turite su juo problemų, susėskit pasikalbėti, tačiau aš apie tai nežodžio netarsiu. Labiau bendro pobūdžio dalykai, apie ką jūs kalbėjote, pabandysiu sureaguoti. Lyčių lygybė, ponė Ajala. Uh, Na, viliuosi, kad žinote, o jeigu nežinote, tai pasakysiu, kad esu komisijos administracijoje vienas aštriausiai pasisakančių už moterų kvotą, gal kolegos vyrai manęs dėl to ir nemėgsta savo e, buvusi vadovą, aš e, vadovas esu įkyrėjęs, buvau tyrėjas, raginau patvirtinti moterų kvotą. Tuo pat metu ši komisija dėl komisaro pirmininko Junker, komisaro Džerdževo ir Oettingerio įsipareigojimų siekiame 40 procentų mm, tikslo, kad tiek moterų eitų vienas ar kitas vadovaujančiasias pareigas komisijoje, tai yra didelis tikslas. Ir žinau, kad To nedaro daug kas, ne visos valstybės narės, išorės veiksmų tarnyba, tačiau mes siekime to tikslo ir man vadovaujant išaugo moterų vadovaujančiose pozicijose skaičius 10 procentų. Aš tikiu, kad turime talentingų žmonių, turime specialią programą skirtą atrasti talentingoms moteriams ir mano trys pavaduotojas yra moteris. Ir tai nėra dėl to, kad jos moteris, ne, aš pasirinkau geriausius kandidatus, kandidatės šiuo atveju, tam sprendimui pritarė ir visa komis, komisaro kolegija. Lyčių lygybė yra labai rimtas komisijos tikslas. Na, aš nesididžiuoju to, ką mes darome. Tai yra savaime suprantama. 2018-ieji šiaip ar taip. Viliuosi, kad mes artimiausių metų pasieksime užsibriežtą tikslą, ir mes skatiname atsiskleisti kiekvieną talentą, ypač jeigu tai moteris. Čia nėra ir jokios ideologijos, pabrėšiu, aš kaip e, vadovas tikiu, kad mišrios komandos dirba daug geriau, nes ten yra daugiau patirties, tai e, padeda ir tai, kad yra žmonės iš įvairiausių valstybių, skirtingų lyčių, su įvairiausia patirtimi. Jūs teiravotės dėl mano paskirimo, atsiprašau, apie tai negaliu daug ką pasakyti, kadangi paskirimo procedūrą nedalyvau, buvau, buvau objektas. Ir vertinu vieningą komisarų kolegijos palaikymą man, tai yra mano ilgo darbo komisijai ir Europai įvertinimas. Aš manau, kad tai puikus įvertinimas ir daug buvo pasakyta apie tai, tačiau į mane nieko konkre... konkrečiai nebuvo kreiptasi. Buvo priimtas sprendimas, komisaro kolegija nusprendė. Ir viliuosi, kad visi mano šeši pirmtakai buvo patvirtinti pagal tokią pačią procedūrą. Aš nežinau, kodėlgi aš pasirinktas taikiniu, gal tai yra su manu, dėl mano vaidmens breksito procedūrai, gal dėl kitų priežasčių. Na, aš suprantu, kad jeigu norite kritikuoti mano sprendimus, mane kaip asmenį, tačiau darbo tvarka nekritikuotina, nes ji visiškai paiso teisės aktų. Ir beje, net ir nieko gali, negalėčiau pasakyti, nes procedūroje nedalyvau, sėdėjau, taip sakant, už durų ir nieko nežinojau, kaip ir kiekvieną kartą, kai komisijoje vadovai paskiriami dėl e, administracinės valdybos šitą Corporate Management Board, jos tos valdybos darbas pažvelgti į tai, ką daro generaliniai direktoratai ir jų vadovai savo kasdienėme darbe. Tai yra nepolitinis dalykas. Mes labai komisijoje griežtai atskiriame uh, pareigūnus, jų vadovus ir komisijos politinę pusę. Pirmininkas Junkeris prabilo apie politinę komisiją ir reikia teisingai tą suprasti. Visi politiniai sprendimai prieimėmi komisarų kolegijoje. Jeigu išsiskiria pono Moskovičio ir ponios Jur, Jurovos uh, nuomonės dėl mokesčių, tą turi aptarti patys komisarai. Uh, Jeigu yra problemų administracijoje, ką jūs kalbėjote apie skirtingus e, klaidų lygius, tai jau generalinių direktorių darbas ir CMB, mūsų administracinė valdyba, tuo užsijima ir tai nėra e, mano įgaliojimų dalis. Ta struktūra, kuri pasiūlė pirmininkas e, Junkeris, nereiškia nieko naujo generaliniam direktoriui ir, ir mūsų generaliniam sekretoriatui. Nuo pat pirmojo generalinio sekretoriaus pagrindinės funkcijos išlieko koordinacija tarp tarnybų, darbas su kitomis institucijomis. Tai buvo nuo pat pradžios ir yra šiandien, čia jokių pasikeitimų nenusimato, nes viskas pasiteisino. O dėl pirmininko Junkerio pasiūlytų vicepirmininkų pareigybių. E, tai yra naujovė ir mes regime kartais prieštaringas iniciatyvas, kurias siūlo skirtingos komisijos tarnybos. Praeitie buvo požiūris iš e, apačios į viršų, buvo daug nekoordinuotų iniciatyvų ir viską turėjo sužiūrėti pati kolegija. Šiandien dirbama priešingai pirmininkas 14 e, metais su parlamentu pasiekė politinį susitarimą. 10 prioritetų, darbo planas ir šiuos prioritetus įgyvendina vicepirmininkai su komisijos tarnybomis. Taigi viskas prasidėjo jūsų rūmose, tada per pirmininką ir vicepirmininkus pasiekė komisija. Taigi tai, kas gimė komite, e, parlamente, pasiekė E, mus ir gal buvo nenoro e, su kad noro turėti kažkokių pri, kitų prioritetų. Na, pavyzdžiui, kad mažiau teisėkuros iniciatyvų 25 procentais savo laiku čia buvo sutarta, kad turėjo būti mažiau teisėkuros iniciatyvų, tai buvo politinis sprendimas, aš to nekomentuoju, tačiau šis sprendimas nulėmė kiek e, griežtesnį komisijos valdymą ir aiškia atsakomybę už konkrečias iniciatyvas. Vicepirmininkai, pavyzdžiui, piliečių iniciatyva, mums tai labai e, artima tema. Praėjusios kadencijoje e, šias piliečių iniciatyvas valdė e, generalinis sekretariatas. Sakykime, piliečių iniciatyva prieš TTIP. Ar buvo galima pripažinti šią iniciatyvą tinkamą, tai reikia vertinti pagal reglamento, parlamento ir tarybos, tą atliko generalinio sekretoriato teisės skyrius. Junkeriai tapus pirmininku, jis paklausė savo komisarų, ko norite, ką norite pakeisti, buvo pa, pasakyta, kad reikia keisti, mm, kad dėl piliečių iniciatyvų turi nuspręsti kolegija. Taigi tvarka pakeista, viskas vyksta per žodinę procedūrą, komisarų kolegijoje, komisarai tai gilinasi ir šiandien būtent e, dėl to piliečių iniciatyvas traktuojamas piliečiams draugiškiau. Jeigu iniciatyva nėra gal tobulai teisiškai surašyta, tačiau matome, kad yra teisingų dalykų, todėl mes tai pripažįstame iš dalies primtina, tą darome nuo pat kadencijos e, pradžios, kas dvi savaitės skelbiama spaudos ataskaita apie tai ir aptarė, kom, aptariamos iniciatyvos su pačiais piliečiais, ko jie pagėdauja, ką siūlo, tai nepaliekama tik komisijoms struktūroms. O komisija bet kuriuo atveju atsiskaito parlamentui ir noriu patikinti ponę pranešėją, dėl klaidų mes iš visų, jeigu stengiamės dirbti kuo nuosekliau, aš ką tik išsiuntinėjau laišką visiems GD, kitais metais aš vadovausiu, 17 metais ne aš buvau vadovas, tai, tačiau už ateinačius metus jau aš būsiu atsakingas ir siekiu kuo didesnio nuoseklumo, žvelgsime į klaidų procentą, likutinių klaidų procentą. Tai yra sudėtinga problema susijęs su mūsų biudžeto daugiamečiu pobūdžio, taip pat yra tam tikrų interpretacinių skirtumų tarp rūmų, parlamento ir mūsų, stengsiuosi, kad to neliktų, tikiu, kad mano pirmtakai stengiasi išveisiu jėgų, o jeigu man padėsite, tai manau, kad tikrai pavyks dirbti dar sėkmiau. Ačiū. E, Pone Ajala, už jūsų draugiškus žodžius mano atvilgiu ir stengsimės dirbti konstruktyviai. Dėkui. Šešėliniai pranešėjai pasisako pasisakys ir aš pradėsiu, kas, kadangi su EPP frakcijos šešėlinė pranešėja, ačiū už pateiktą informaciją, tiesiog protokolui pasakysiu generalinio e, sekretoriaus skirimas turi savų kabliukų ir čia yra e, rengiama rezoliucija rytoj peticijų komitete kartu su ombudsmenu aptarsime šią temą. Bet kuriuo atveju mes esame jūsų sąjungininkai. Ir jūs jau įrodėte, kad jeigu imatės darbo, tai ir pabaigėte. E, pirmiausia, klyringo namų e, atsisakymas, tai yra labai svarbu ir buvo senas Olafo prašymas. Beje, ta administracinė valdyba, dėl ko turi rytoj nuspręsti komisarų kolegija. Ačiū už pateiktą dokumentą, mes jį dar pasigilinsime. Beje, vidaus auditas aptiko vieną ar kitą įdomų faktą, kas įdomu mums e, parlamente. Būtent kaip e, parlamento raštu pateikti klausimai yra e, nagrinėjami, mes juk galime tokius klausimus pateikti, čia vidaus auditas nieko išsamaus neparašo, tik porą eilučių apsiribojama. Prašau jūsų, jeigu jau pradedame tokią didžiulę administracinę procedūrą, tai pasirūpinkime, kad e, audito e, išvadas būtų vertos popieriaus, ant kurios surašytos. Nes kartais gauname atsakymus, kurie gėdingi ir mes nenorime su tuo taikytis. Antra mintis dėl pačio valdymo. Mes e, sužinojome iš vidaus audito ataskaitos, kad abejojama ne Eurostato surinktais statistiniais duomenimis ir mes e, lygiai taip pat tuo abejojame. Džiugu, kad mūsų įtarimai patvirt, vertinami. Gal jūs galite pasakyti, apie kokius konkrečiai duomenys kalbate ir ką žadate e, daryti, kad pagerintumėt situaciją. Būtų puiku, jeigu pasisakytumėt dėl to. Beje, tie jūsų rytoj numatomi pakeitimai, kaip tai pakeis bendrą audito situaciją, bus sukuriamas audito pažangos komitetas ir būtų įdomu sužinoti, kuom tai baigsis. Aš e, norėčiau, kad komisarai e, labiau atsakingi būtų už biudžeto vykdymą. Trečioji tema - etatų mažinimas nuo 13 metų, nors buvo įsipareigota sumažinti 5 procentai darbuotojų yra sukurta 133 e, nauji etatai, atsirado nauja ASTC kategorija, virš 300 e, naujų čia pareigūnų, sutartininkų skaičius išaugo 13 tūkstančių, na, e, suma sumarom, tai yra plus 10 procentų lyginant su 13 su 13 metais, nors prailginus e, darbo laiką buvo tikimasi sutaupyti čia daugiau. Šiandien neapmokamų viršvalandžių dirbama mažiau nei anksčiau, tai puiku, tačiau mane domina jūsų nuomonė. Kita mintis e, - paaukštinimai be hierarchijos sprendimo 65 pareigūnai buvo paaukštinti, 7 aukšto rango patarėjai ir mm, kiti asistentai. Ir čia jau darbo tvarkos taisyklės komisijos pareigūnų mums tikrai rūpi. Norėtumėme išgirsti jūsų nuomonę dėl šių paaukštinimų ir jų prasmės. Ir paskutinis klausimas - EPC, Europos politinės strategijos centras, kokie čia planai? Mes matome, kad EPSC yra e, didinamas, būtų įdomu išgirsti, kodėl ir kokiu tikslu. Dabar Gebrandi, liberalų frakcija. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju generaliniam sekretoriui už tai, kad e, atvyko pas mus. Nenoriu labai kritikuoti, kadangi jūsų pirmas apsilankimas, jūsų pradinė kalba buvo tiesiog bendro e, pobūdžio viešųjų ryšių akcija, kurią aš pritariu, bet e, kalbant apie tai, e, ką buvo pasakyta apie 17 metus, mes čia šiandien juos aptarinėjame. Bet e, buvo malonu jūsų klausyti. Gerai, gerai žinoti, kad generalinis sekretariatas iš tikrųjų yra pirmininkaujanti tarnyba, aš to niekada nesu matęs, man tai buvo naujiena. Taip pat e, patiko vienas elementas, kurį pabrėžėte, jūs sakėte mums, kad veikimas veikla yra viena iš svarbiausių elementų Europos komisijoje ir taip pat ir per ateinančią daugiametinę finansinę mm, programą. Na, labai svarbu susitelkti rezultatus. Aš nu, apie tai galvoju nuo devintų metų nuo mano išrinkimo. Ir tuo metu netiek buvo daug apie tai kalbama, bent jau šiuose rūmose ir netgi Europos audito rūmose. Bet daug kas pasikeitė nuo to laiko ir džiaugiuosi, kad jūs pabrėžėte rezultatus. Bet vis dėlto, jeigu pažiūrėsiu, na, pavyzdžiui, į komunikatą, kuris yra šios dienos diskusijų pagrindas, tai yra mm, metinė ataskaita, tai Otingerio mm, pasisakymo pradžioje tik tai mm, porą sakinių ir apie, apie rezultatus. Ir, na, nieks nesiginčia, aišku, tai yra svarbu, bet mano nuomonė, rezultatai, veikimas yra svarbiausias dalykas ne vien kalbant apie viešuosius ryšius, bet ir realiai Europos komisijai tai turėtų būti svarbiausias dalykas. Be to, jeigu jūs norite viešųjų ryšių istorijos apie ES, pagrindinis dalykas tai yra rezultatas. Tai yra vienintelis dalykas, kurį galim parodyti Europos žmonėms kokia yra tikroji pridėtinė vertė, kad mes ne šiaip stumdom pinigus per Europos Sąjungą, bet kad mes investuojame į tas rytis, kur yra didžiausia pridėtinė vertė ir kur mes matome realius rezultatus. Žvelgiant į rezultatus, jūs minėjote, kad tai yra svarbiausias mm, e, DFP pasiūlymo elementas. Aš atidžiai perskaičiau auditorumo ataskaitą, kuri buvo paskelbta lapkričio 7 dieną apie žemės ūkį BŽP. Jeigu bendro žemės ūkio politika yra vienas dalykas, tai nėra grindžiama rezultatais. Ir tai yra pagrindinė žinia, kurią siunčia Europos auditorumai. Jūs, jūs perspėjo dar prieš DFP pasiūlymą prieš paskelbint PŽVP, nes prieš metus auditorumą jau paskelbė ataskaitą apie būsimą e, bendrąją žemės ūkio politiką ir jie perspėjo jūs, kad rezultatai, jeigu žiūrėsim rezultatus kaip pagrindus, pagrindą, tai reikėtų tą politiką radikaliai keisti. Na, kalbėkime atvirai, tai neatsitiko nebuvo jokių radikalių pokytimų ir pagrindinė auditorumų žinia buvo tai, kad tiesioginės išmokos yra iš esmės nesutelktos rezultatus. Tai jeigu apie tai pagalvotumėte, kadangi mes nežiūrim vien tik tai iki 17 metus lyg ir toliau. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, dėl visų aukštų pareigūnų, aišku, buvusių ankstesnių generalinių direktoratų vadovų komisijoje, kurias pakeičia kažkas kitas, tai vyksta ir vėliau jiems skiriama kažkokia specialioji užduotis, jie tampa specialiais patarėjais ir dokumente parašyta, kad 17 metais buvo 180 specialiųjų patarėjų. Na, kiek aš žinau, ne visą 180 iš jų e, buvo gavęs svarbės užduotis, kurios yra susijusios su pridėtinė verte. Žinau, kad jie daug praleido laiko Europos universitete. Florencijoje, na, nes, nežinau, bet e, aišku, padirtis ekspertizai yra daug svarbesnė, kuriant pridėtinę vertę Europos Sąjungoje, negu mes dabar darom. Tai tokie mano konkretus klausimai dėl 17 metų biudžeto ir apie ir personalo politikos. Na, aš atsiprašau, aš turiu balsuoti aplinkos e, komitete, bet mano biuro darbuotojai išklausys generalinio sekretoriaus atsakymų. Pats tas, bitte. Bart Stas, prašom. Ačiū, Pone pirmininkė, sveiki atvykę, ponė Selmer, nebuvome iki šiol sustikę, džiaugiuosi galėdamas jūs čia asmeniškai pasveikinti ir pasikalbėti. Aš turiu ne vieną klausimą. Kasmetinė valdymo ir rezultato ataskaita Annual Management and Performance Report. Tai yra jūsų savęs įvertinimas, kaip jums sekasi, kaip vyksta sėkmingai darbai Ir kaip suprantu, šį darbą, ataskaitos rinkimą e, koordinuoja generalinis sekretoriatas. Gilinamės į dokumentą, matome, kad žinia teigiama, optimistinė, svarbiausi komisijos darbai aprašomi, taip pat pasidžiaugiama maža, mažų klaidų procentų, tačiau uh, kas mane kiek mm, nuliūdina, tai jūsų atliekamas savęs vertinimas, tačiau to dokumento neįvertina audito rūmai. Būtų puiku, jeigu audito rūmai rastų laiko pasigilinti šią komisijos e, ataskaitą ir pasakyti, ar čia viskas teisingai parašyta, ar reikia kažkur kažką patikslinti. Manau, kad didesnis bendradarbiavimas tarp audito rūmų ir komisijos pasiteisintų. Taigi aš pats perskaičiau šią e, ataskaitą ir konstatuoju, kad jeigu norime užtikrinti geresnę e, finansinių išteklių, geresnis e, finansinių išteklių valdymą, tai turite geriau vertinti riziką ir reikėtų padidinti biudžeto 1,7 procento ir tai atitinka 17 metų uh, auditorumo ataskaitoje įvardinta riba 1,7 procentai tiek buvo klaidų padaryta atliekant mokėjimus. Jūs pats uh, sakote, kad šie 1,7 procentai yra mažiau nei materialinė sklaidų lygis 2 procentai. Tai tarsi ir gerai. Tačiau gilinosi į 17 metų audito rūmų metinę ataskaitą ir konstatuoju, kad ten uh, Auditoriai identifikavo pakankamai daug silpnų dalykų ir klaidų, ypač veiksmų programas įgyvendinant ir ten klaidų lygis stipriai viršėja 2 procentų materialinį klaidų lygį. Pavyzdžiui, komisija ne vieną, bet 13 klaidų lygių turi. Sužinojau, kad nurodytas klaidų lygis nėra galutinis, nes nebaigti visi mokėjimai, jie dar nėra įvertinti. Taip pat matau, kad avansai tam tikrose finansinėse priemonėse yra įskaičiuojami ir būtent dėl to galtinis rezultatas nėra jau toks tikslus. Todėl kreipiuosi į Jūs, generalinį sekretoriau, ką Jūs apie tai galvojate? Kodėlgi Jūsų ataskaita pakankamai žymiai skiriasi nuo audito rūmų ataskaitos. Antrasis klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra toks. Mes kalbėjome apie atnaujintą finansinį reglamentą, prisiminkime diskusijas apie BŽP reformą, diskusijas apie bendrųjų nuostatų reglamentą ir uh, pamatysime, kad tam tikra komisijos vykdytina mokėjimų kontrolė yra silpninama arba perduodama valstybėms narėms. Čia valstybės narės gauna daugiau atsakomybės ir dėl to turiu tam tikrų abejonių. Ypač, kai išgirstu norų ir lūkesčių ir pastabų, kaip kas turėtų būti ar neturėtų būti. Sakykime, girdžiu ir kritiką apie mm, tam tikrų valstybių nori situaciją, teisės viršinybę ir panašiai. Tai kaip tai dera tarpusavėje? Jeigu jūs norite kontroliuoti piknaudžiavimus, ne patys, o valstybės narės, e, kad tą darytų norėtumėte, kaip aš galiu pasitikėti e, valstybės narėmis, kurios kelia daug klausimų ir čia aš nenoriu įvardinti jų, tačiau apie tai daug kalba vicepirmininkas Timmermans. Kaip mes e, galime sutikti su tuo, kad kontrolę atliktų valstybės narės ir kas e, bus, jeigu materialinis e, klaidų lygis viršis tą ribą ir turės būti įmamasi priemonių. Trečiasis mano klausimas būtų konkrečiai apie Čekiją. Mes jau ne vieno komisaro apie komisarės dėl to teiravomės, lankėmės kaip komitetas ir patys Čekijoje. Mūsų pirmininkė ten aptiko labai keistų dalykų. Čekijos Transparency International net skundą formaliai yra pateikusi. Čekijos piratų partija taip pat teikia skundą dėl tokios situacijos. Čekijos premjeras įtariamas sumaišęs viešus ir privačius interesus, jis kaip premjeras dirba ir tuo pat metu jis siejama su tam tikra įmonė, kuri yra gavusi milijonus europinių subsidijų. Biudžeto kontrolės komitetas e, uždavė gausybę klausimų, daugam pradėjome nuo komisaro Oettingerio e, rugsėjį ir jeigu jau norima rimtai tai pažiūrėti, buvo mums pasakyta, kad atliks tyrimą visi susiję generaliniai direktoriai ir direktoratai. Praėjusią savaitę komisaras Hogan mums patvirtino, kad keturi DG, Agri, Regio, Emplo ir Bač atlieka jungtinį tyrimą, o vakar pas mus lankėsi ponė Kretu. Jos atsakymuose raštu dėl šio skundo buvo pasakyta, kad nėra formaliai atliekamas jungtinis tyrimas, tiesiog e, nagrinėjame pateiktą skundą. O tai visiškai dera su jūsų atsakymų, taip pat žodžiu, taip ir, ir raštu. Jungtinis tyrimas nevyksta, tuo pat metu pagal nustatytus terminus informuosime parlamentą, tačiau ter, tyrimas tikrai nėra jungtinis. O šiandien šįryt kalbėjome su um, biudžeto, regionų užimtumo, žemės ūkio generaliniais direktoriais ir sužinojome, kad kiekvienas iš DG e, atlieka savo ruoštų tyrimą. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kas dedasi. Kodėlgi negalima pasakyti, vyksta tyrimas ar nevyksta, kodėlgi nėra koordinacinijos tarp keturių GB ir kodėlgi mums sakoma, kad formaliai bus pateikta, e, pateiktos tyrimo išvados Europos parlamentui. Juk tai nėra kažkoks eilinis įvykis. Mes kalbame apie šalies premjerą, kuris vienu ar kitu būdu susijęs su tam tikra įmonė. Ir aišku, mes jau dabar dirbame su nauju finansiniu reglamentu, nors e, faktai buvo padaryti dar galiojant senajam. Šįryt apie tai mes diskutavome. Ir ne pačiame finansinėme reglamente, bet kitose dokumentuose buvo pakankamai priemonių leidžiančių užkardyti interesų konfliktą. Taigi, ponė generalinis sekretoriau, gal galite pakomentuoti ir atsakyti, nes situacija labai rimta ir pačioje Čekijoje vyksta uh, protesto akcijos. Penktadienį bus balsuojama Čekijos parlamente. Gal jūs galite pateikti informacijos, kaip iš tiesų yra? Dėkui. Dar trys e, kolegos nori pasakyti. Kolega De Jong. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau nuoširdžiai pasveikinti poną Selmajerį. Daug diskutavome apie jūs, tačiau dar ne su jumis. Aš noriu patikinti, kad mes diskutavome ne apie kandidato gebėjimus, bet apie paskirimo procedūros ypatybės. Ir e, visiškai jumis pasitikime. Aš e, išgirdau šiandien iš generalinio sekretorius, kad viskas sekasi puikiai. Vakar kalbėjomės apie tam tikrą komisijos ekspertų komisijų darbą, ten yra gerų dalykų. Pasisakysiu trumpai, nes reikia palikti generaliniam sekretoriui laiko atsakyti, kokia yra bendro komisijos pozicija dėl žmonių, kurie atskleidžia viduje prieinamą informaciją, tie vadinami informatoriai, whistleblowers ką komisija galvoja, gal žmogaus teisų kontrolierius Europoje turėtų apie tai aktyviau pasisakyti, jeigu žmogus informuoja apie tam tikrus interesų konfliktus ar blogus dalykus komisijoje, tai, ta, tai žmogus, kuris apie tai sužino ir nori informuoti, turėtų galėti kreiptis į kažką ne savo tarnyboje. Taip pat reikėtų jiems užtikrinti pagalbą bei paramą, kokios reikia jų situacijai. Jeigu trumpai galėtumėte atsakyti, aš kalbėjausi su, su Huli Post, nežinau ar žinote, e, ji dirba komisijoje, tačiau buvo atleista, ji e, save laiko informatorė, tačiau uh, E, sako, kad buvo pažeista daug gausybė vidinės tvarkos taisyklių, kas ir nulėmė jos atleidimą, bet kurio atveju tiek Niderlandų žiniasklaida, tiek parlamentas šiam atveju skyrio e, daug dėmesio. Dabar, jei komisija iškėlė ieškinį dėl 180 tūkstančių eurų, kurias esą jie neteisėtai gavo kaip atlyginimą už darbą, Ir ko aš pasigendu šioje visoje istorijoje, tas galioja tiek čia konkrečiai, tiek bendrai apie informatorius kalbant tos žmogiškosios pusės. Aš suprantu, kad kalbam apie konkretų GD, bet kuriuo atveju, jeigu žmogus nori atskleisti negerovės, reikia jį apginti. Bei jam reikėtų pasikalbėti nebūtinai su tais žmonėmis, kuriuos numato pareigūnų darbo tvarkos taisyklės. Aš norėčiau pasiteirauti, gal būtų įmanoma susėsti ir rasti sprendimą informatoriams. Manyčiau, kad mm, konkrečiai mano minėto pavyzdžio sprendimas tiek bendrai, sprendimas dėl informatorių saugojimo labai stipriai komisijos įvaizdį sustiprintų. Ačiū dabar ponas Alafranka. Dėkoju, pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti generaliam sekretoriui, audito rūmų atstovui už tai, kad atvyko pas mus. Šiuo metu tvirtiname 17 metų biudžeto vykdymą ir kalbėti apie politinę atsakomybę, priežiūrę, demokratinę uh, ir pagal tas procedūras e, sutikome su komisijos nariais. Šiandien rytą sutikome su e, ponu Moidašku, kuris atsakingas už mokslinius tyrimus. Germa pirmininkė, tikrai tai yra gera procedūra ir mes turėtume ieškoti daugiau sąlyčio taškų, kad bendradarbiavimas tarp parlamento ir institucijų, konkrečiai šiuo atveju komisijos, e, būtų harmoningas, kad mes prisidėtume prie progresyvios Europos kūrimo, Europos projekto įgyvendinimo. Kaip žinia, e, parlamentas yra patvirtinęs atitinkamą rezoliuciją e, dėl e, skirimo generalinio sekretoriaus ir mes nagrinėsime šį klausimą toliau peticijų komitete. Dar noriu pasakyti, pateikti keletą klausimų apie tai, kaip būtų galima pagerinti atitinkamų generalinių atskirų direktoratų bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą tarp komisijos tarnybų ir parlamento. Ir dar vienas dalykas susijęs su komunikacija. Kaip būtų galima komunikaciją, komunikavimą institucijų pagerinti ir taip pat kaip užtikrinti skaidrumą ir pagerinti reputaciją institucijų piliečių akise mes žinome, kad komisija nėra kažkokių beveidžių biurokratų E, įstaiga, tai yra labai svarbi įstaiga ir mes turime e, kelti klausimus, kaip pageli, pagerinti reputaciją tokios svarbios Europos projektų institucijos. Generalinis sekretorius taip pat kalbėjo apie svarbų sustarimą tarp ES ir Japonijos. Šiuo metu parlamentas nagrinėja prieš ratifikuodamas jį ir noriu e, pasakyti, kad komisija tikrai labai daug nuveikė prekybos politikos srityje. E, žinome, kad pavyzdžiui su Kanada, Japonija, Singapūru, Vietnamu e, sudaryti susitarimai po to, kai mm, su JAV nepavyko sustarti ir e, taip pat labai svarbus dalykas yra ES Merkosur e, šalių sustarimas ir numatyta šią savaitę buvo tam tikri susitikimai ir aš noriu paklausti generalinio e, sekretoriaus, ar Kitas bus e, pasirašytas susitarimas labai svarbus e, daugiau negu 700 milijonų gyventojų. Ir paskutinis klausimas, gaima pirmininkė. Finansinės priemonės. Aš e, išorės reikalų komitete rengiu pranešimą dėl specialios finansinės priemonės meistrys, e, kuriai skiriama 14 milijardų eurų. Ir norėčiau paklausti jūsų apie e, finansinių priemonių pobūdį, ar tai būtų, tai būtų viena priemonė ar įvairios. E, mūsų komitetas prašė vieno, vienos priemonės, tačiau kiti kolegos nėra tikri dėl to, ar ta priemonė turi būti viena. Ir Taip pat e, norėčiau išklausyti, ko, kokia yra generalinio sekretoriaus nuomonė, nes šiuo metu Europos parlamentas įvairūs komitetai nagrinėja šį pasiūlymą dėl e, finansavimo priemonės. Kolega Pirinskis. Dėkoju, pirmininkė. Kaip galima trumpiau kalbėsiu. Norėčiau pasakyti Jums, generalinį sekretorių, kad manau, jog lojalumo politika – yra labai tampriai susijusi su biudžeto tvirt, gyvenimo tvirtinimo procedūra. Ir mes norėtume labai konkrečių atsakymų į labai konkrečius klausimus, kurie yra įrašyti parlamento rezoliucijoje patvirtintoje balandžio 18 dieną. Noriu paminėti tris iš tų klausimų, gal jūs, galbūt jūs atsakysite į juos. Pirmiausia, kodėl uh, Komisija e, taikė skirtingas procedūras e, generalinio sekretoriaus pavaduotojo ir e, generalinio sekretoriaus skirimui tam pačiam kandidatui per tą patį kolegijos susitikimą. Jūs pats sakėte, kad buvo laikomasi taisyklių, tačiau kodėl buvo dviejos skirtingos taisyklės, kaip atrodo, taikomos? Parlamento generalinis sekretorius yra paraginęs komisiją Ir tai nėra tiesiogiai susijęs su jūsų paskirimu. 29 tai yra rezoliucijos pastraipa. Iki 18 e, metų pabaigos buvo prašoma peržiūrėti komisijos administracinės procedūras skiriant aukšto rango pareigūnus, kad būtų galima užtikrinti, jog bus atrinkti geriausiai kandidatai, kad tai bus daroma laikantis maksimalaus skaidrumo ir numatant lygias galimybės. Tokiu būdu bus parodytas pavyzdys Euro, kitoms ES institucijoms. Toliau 30 pastraipa pripažįstama, kad 17 komisijos darbo tvarkos taisyklių e, straipsnis yra susijęs su valdymo prievolėmis generaliniam sekretoriui. E, ir jis turėtų turėti daug patirties valdymo srityje ir taip pat užtikrinti, reikia užtikrinti generalinio sekretoriaus e, pareigybės neutralumą. Iki 2008 m. rugsėjo mėnesio reikėjo pateikti e, savo išvadas dėl tų pasiūlymų ir raginimų. Norėčiau išklausyti dabar jūsų. Prašom. Nemažai jums klausimų buvo pateikta. Prašom. Dėkoju Jums uh, už tokius išsamius, įdomius ir išmintingus klausimus. Uh, Pradėsiu nuo paskutinių klausimų, nes man jie buvo sudėtingiausi, pasakyčiau. Aš tikrai norėčiau, kad nekvestionuotumėte mano lojalumo, nes jeigu uh, tą darote, tai jūs manęs nepažįstate, nekvestionuokite mano neutralumo. Aš nepriklausau jokiai partijai. Jeigu kas nors sako priešingai, tai man pademonstruokite. Aš tikrai nesu partinis politikas. Yra daug gandų, bet tai nėra tas pats, kas tiesa. Ir kartais e, kalbama reikia kalbėti su žmonėmis, ne apie žmonės. Aš esu tikras įstikinęs europietis ir aš savo visą gyvenimą bandau tai rodyti, 14 metų dirbu komisijoje ir visą gyvenimą e, skirius europiniam reikalui dėl e, teisinės valstybės principų. Man atrodo, kad pagal tuos principus reikia išklausyti ir atitinkamo žmogaus. Komisijos kolegija priemė sprendimus. Čia, čia apie procedūrą, ne aš. Ir aš buvau paskirtas e, kaip asmuo, aš džiaugiuosi dėl to, bet prieš tai buvo taikoma procedūra. E, E, galima buvo mane paprasčiausiai patvirtinti, bet aš e, perėjau tam tikrą procedūrą ir rodžiau savo gebėjimus. Jūs klausite apie mano e, valdymo patirtį. Manau, yra dvi tikros istorijos. Arba aš nekompetentingas ir nesugebu valdyti, arba galiu valdyti viską. E, yra vienas ar kitas dalykas. E, daug kas buvo pasakyta e, Briuselėje, bet aš per visas procedūras įrodžiau ir per savo 14 profesijos patirties metų įrodžiau, kad tikrai turiu patirties. Jeigu jūs žinote, kad aš nesugebu to daryti, tai atvykite į komisiją ir pasakykite tai, bet nekalbėkite apie gandus komisija nėra patvirtinus administracinių procedūrų dėl mano paskirimo, buvo laikomasi darb, darbo tvarkos taisyklėse, e, darbuotojų taisyklėse nurodytų procedūrų. Ir tikrai labai keista, kad Ta pati procedūra buvo pritaikyta daugybę kartų, bet jums kilo problema tik tai dėl mano paskirimo. E, pripažinkite, kad jūs uh, turite problemų su manimi, o ne su procedūra. Ir jeigu uh, taip yra, tai pasakykite man, nes aš nesu kažkokia pabaisa, aš esu žmogus. Ir aš taip pat norėjau turėti galimybę pasakyti, ką nors. Dabar kiti klausimai. Pone Greislė, jūs e, klausite apie tai, kaip atsakoma raštu į komisijos, komiteto paklausimus aš labai rimtai žiūriu į tai, į visus svarbius klausimus aš pats asmeniškai gilinuosi, mes palaikome dialogą su Europos parlamentu, manau, kad iš tikrųjų yra labai daug klausimų ir labai atsiprašome, kad ne visuomet tobulai atsakome, bet mes bandome tą daryti ir bandome būti kaip galima konkretesni. Ne, e, generalinis sekretorius visus klausimus atsako, mes koordinuojame veiklą, komisijos nariai pagal, e, kreipiasi savo kabinetus ir tai yra koleginis darbas, kolegialus darbas. Ir kartais e, galbūt e, kai kurie atsakymai netai paaiškiai suformuojami, kaip kad, pavyzdžiui, atsakytų atvykęs komisijos narys, bet visa kolegija už tai atsakinga ir aš pats toliau gilinsiuosi tai ir noriu asmeniškai įsipareigoti, nes tie klausimai labai svarbus ir teiksime jums informaciją dėl valdysenos statistinių duomenų. Uh, Jūs kalbėjote apie nuoseklumą. Aš iš dalies sutinku su jūsų pastebėjimais, dėl to su Eurostato generaliniu direktoriumi prieš porą savaičių e, išsiunčiau laišką visoms tarnyboms siekdamas užtikrinti didesnį nuoseklumą. Mums reikia patikimų statistinių duomenų, nes juo pagrįstas mūsų politikos priemonės, reikia, kad jie būtų patikimi ir veiksmingi visomis prasmėmis. Jūs, pirmininkė, klausėte apie pokyčius susijusius su audito e, pažangos komitetu ir Noriu pasakyti, kad tas komitetas jau yra labai dėlis patobulimas, nes kiekviename posėdėje komisijos nariai dalyvauja. E, pirma, pats ponas Francas Timmermansas labai rimtai tai žiūri su išorės nariais E, dirba posėdžiauja ir komisijos nariai. E, dalyvauja posėdžiuose 5-6 komisijos nariai kiekvieną posėdį, taip pat generaliniai direktoriai ir tikrai situacija yra kur kas geresnė negu anksčiau. Aš tikiuosi, kad rytoj bus korporatyvinio valdymo e, patvirtinti dokumentai ir mes jų pagalba toliau audito pažangos komiteto darbą galėsime sustiprinti. E, Korporatyvinio valdymo valdyba e, veiks ir tada mes sustiprinsime savo veiklą pagal e, vidaus audito tarnybos rekomendacijas. Mes sutikome su visomis jos rekomendacijomis šioje srityje. Ir vidaus autorius, kaip žinia, yra nepriklausomas, bet e, aš suprantu, kad e, tiko mūsų atsakymai jiems, o jeigu ne, taip nėra, tai reikės tai ats... E, dar pasikalbėti apie tai. 5 procentų sumažinimas personalo. Aš prieš 14 metų pradėjau dirbti komisijoje, tai iš privataus sektorius. Aš žinau, kad yra trūkum, bet aš manau, kad komisija yra geriausia viso kontinento viešoji tarnyba. Gal ne tik mūsų kontinento. Žmonės dirba labai daug, labai sunkiai. Dauguma jų supranta, ką reiškia naujas darbo laikas pagal naujas taisyklės, nes jie jau uh, daugybę metų taip dirba. Ir aš nežinau, kad, pavyzdžiui, komanda dirbanti rengianti Merkosur sustarimą skaičiuoja savo darbo laiką. Kitaip mes nieko nepasiektume. Taip pat ir dėl Brexito tą patį galime pasakyti. Per pastosius metus komisija įgyja vis daugiau užduočių, ypač po krizės. Pagal Europos semestrą mes dabar turime gilintis į visus valstybių narių politikos aspektus. Migracijos, pavyzdžiui, sityje komisija e, staiga tapo iš dalies atsakinga, te, ne teisinė prasme, bet politinė prasme, e, teikti pagalbą Graikijos salose, administruoti dirbti migracijos valdymo valstybėse narėse. Ir tai yra susijęs su tuo, kad mes užsiemame personalo valdymu. Taip pat reikia ir e, tam daugiau pastangų žmonės dirba intensyviau ir reikia taip pat geres, labiau patyrusių darbuotojų ir tai atsispindi atrenkant personalą. Taip pat buvo klausima apie vyresniosius patarėjus. Aš nemanau, kad tai yra apieimas darbo tvarkos taisyklių personalui e, skirtų. E, tos taisyklės šiuo metu numato įvairias karjeros galimybės. Vieni žmonės e, yra susijęs su valdymo dalykais, kai kurie žmonės yra patyrę, jie e, yra sukaupę žinių, jie taip pat gali būti skatinami, e, keliami pareigose, bet neskiriami į e, valdy, valdymo vadovaujančius postus. Pavyzdžiui, žmonės gali būti patarėjai, kiti žmonės gali būti valdytojai. EPSE tai yra labai skirtingas dalykas nuo ankstesnės komisijos BEPAS E, žmonės, kurie konsultuoja pirmininką, vicepirmininkus, e, koordinuoja projektų komandas papildomai prie e, kasdienio komisijos darbo. Tie žmonės neteikia konsultacijų dėl paslaugų. Pavyzdžiui, e, jeigu pažiūrėsime į Baltą knygą apie ES ateitį, paskelbta pradžioje metų ta Baltoji knyga, komisija neprimeta ateities, bet parodo kelis scenarijus skirtingose politikos srityje. EPSE e yra e, tam tikras sritis, kuri leidžia pasireikšti mūsų projektų uh, E, komandų veikiančių bendroje skaitmenėje rinkoje kūrybiškumui. Ir geras dalykas yra tas, kad e, tie žmonės nėra komisijos darbuotojų sūnynai ar kažkas panašaus, bet jie yra priimami dirbti e, pagal, dėl savo nuopelnų. Ir e, kita E, kolegija, e, nauja komisija galės nuspręsti, ar tie žmonės dirbs toliau ar ne, kaip kad buvo ateityje. E, šiaip kai kas sakė, kad naujoji komisija atleido anksčiau dirbančių žmonės, bet tai netiesa, paprasčiausiai jų baigėsi kontrakto laikas. Pone Gerbrandė, jūs, jūs jau nebėra salėje, noriu pasakyti, kad tai nėra tik tai viešų ryšių kažkokia akcija, mes turime vadovautis faktais ir jeigu yra tų faktų, tai reikia juos minėti. Viešų ryšių akcijos nebasteisins, jeigu neturėsime konkrečių faktų. Uh, Aš nematau didelio skirtumo tarp e, metinės valdymo ir rezultatų ataskaitos ir audito rūmų išvadų. Bent jau žiūrint į skaičius, mes esame realistai, nekalbame per nelik e, pozityviai, bet matome 17 metų rezultatus ir autorumai iš principo sako, kad komisija plačiaja prasme tinkamai naudoja mokesčių mokėtojų uh, pinigus ir antrą kartą iš eilės priimama e, išvada be jokių išlygų. Ir e, man atrodo, kad tai yra gerai. Ir taip pat dar buvo patiktas klausimas apie specialius patarėjus. Neturi komisija 118 specialių patarėjų, dėl to yra dažnai neaiškumų tie žmonės patarė komisijos nariams, daug kas e, dirba neatlygintinai, kai kam padeigiamos kelionės išlaidos, jie užima aukštas pareigas. E, bet jie paprasčiausiai e, yra mm, ne, netatiniai patarėjai, yra jų mm, nemažai, pavyzdžiui, E, vidaus reikalų generaliniam e, direktoratui e, patarnė tam tikri žmonės ir transporto srityje, rengiantis breksitui ir kitose srityse dirba ekspertai. Mes neturėtume prarasti žmonių, kurie turi patirties. Ir E, man atrodo, kad abiems pusėms e, tiems žmonėms taip teikiant konsultacijas yra gera. Gerai išeitis, jie ne kur nors Florencijoje būna, bet tiesiai dirba čia, nors Europos e, universiteto institutas Florencijoje yra labai gerbtina institucija administracija, jūs iškelti vis svarbių klausimų, bet aš juos atsakysiu tokia tvarka, kaip uždavėte. Vėlgi, jūs sakėte, kad optimistinis požiūris į, į į mūsų kasmetinius planus, na mes tikrai matome, kad po metų krizės ir po problemų mes kartu su jumis dirbame 17 metais visiškai gerai ir pagrindiniai rezultatai tai ir atspindi. Matome taip pat ir auditorumo ataskaitoje, nors jie yra šiek tiek labiau kritiški, yra šiek tiek skirtumų skaičiuose. Ne apskaitai bendrame vertinėme, bet atsižvelgime faktą, kad kartais mes žiūrime į e, metinę arba daugiametę e, sąrangą. Dėl to ir yra skirtingi skaičiai, nes reikėtų žiūrėti daugiametinę programą. Mes pasiūlėme MFDFP, siūlome supaprastinti viską. Tai leis mums eiti tokia kryptimi, siekiant rezultatų, kaip nori ponas Gebrantinės, pagrindinis dalykas ne es yra rezultatai ir tinkama veikla. Taigi, tai yra ir teisės aktų rengėjų nuopelnas. Dėkoju Jums, nes Jums mums padėti pasiektų gerų rezultatų. Uždavėt klausimą apie BŽUP ir reformą. Ar viskas tobulą žemės ūkio politikoje. Na, manau, kad e, audito, e, auditoriai parašė ir ataskaitoje, aš jiems neprieštarausiu, lengviau kritikuoti negu patobulinti, kai dėl BŽUP, taip, visa šita Europos e, politika yra ir daug parlamento nariai, daugelis iš jų didžiuojasi šitą politiką ir už ją kovoja. Komisija stengiasi komisijos nariui Hogan įkvėpus pakeisti šitą politiką, keisti be revoliucijų. Ir viena iš reformų buvo taip suteikti daugiau atsakomybės valstybėms narėms, kaip reikalavo daugelis iš jūsų ir šiame komitete ir kitose, ne dėl to, kad mes norime atiduoti kontrolę. Ne, taip nėra, bet mes manome, kad kai kuriais atvejais yra geriau, kai viskas tvarkome vietoje. BŽUP yra bendros atsakomybės politika, bet tai nereiškia, kad mes turim atiduoti visą kontrolį valstybėms narėms. Jūs kėlė teisės viršinybės problemų. Aš pritariu Jums, Aš esu vienas iš e, didžiausių jos gynėjų, ne dėl to, kad esu teisininkas, bet aš manau, kad teisės viršinybė yra esmė, kuri laiko ES kartu, dėl to komisija yra įsipareigojusi tai daryti, bet ne visos valstybės narės vienodai gyvendina program, pro, programas. Mes iškėlėm problemas, jas reikia spręsti e, ir rasti sistemingų teisės viršinybės klausimų ir pagal naują finansavimo reglamentą mes patikėme pasiūlymus, kurie yra grindžiami tuo pačiu teisiniu pagrindu kaip ir finansų reglamentas, kad biudžeto gyvenimas įgyvendinimas ir teisės viršinybė yra susiję vienas su kitu ir parlamentas m, turėtų mums teikti visą paramą, daugiau paramos negu valstybės narės, nes svarbu, kad valstybės narės mus remia. Manau, kad toks būtų atsakymas. Nesakau, kad visos e, valstybės narės turi problemų su teisės viršinimi, bet jeigu yra problema, tai mes turim mechanizmą, kuris gali išspręsti šitą problemą labai greitai, nes valstybės narės 75 procentus biudžeto įgyventinės finansus ir reikia reikia remtis jų teismais, jų prokurorais. Ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko mes ir įsteigėme Europos e, prokuroro tarnybą kartu su jūsų komitetu, ne vien tik tai ponios pirmininkės e, dėka, bet aišku, buvo blėgis procedūros, ombudsmenas įgavo naujų galių ir dabar valstybės narės dalyvauja visoje būsimoje DFP sistemoje ir manome, kad e, prokurorui reikėtų e, skirti daugiau vaidmens ir jis taip turėtų praktiškai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kai dėl Čekijos Respublikos situacija yra sunki, kadangi yra daug vidaus politikų ir iš čia aš negaliu komentuoti vieno ar kito politiko Čekijos Respublikoje, tai ne mano mano vaidmo ir, aš, ne, ir ne komisijos vaidmo. Turiu pasakyti, kad mes gavom skundą, mes jį sprendžiame, mes nekalbam, nevartoju žodžio tyrimas, nes tai yra teisinis tyrimas ir mes dar nepasiekėme tos tenkščio, tyrimas tenkščio, bet mes rimtai tai žiūrim. Nes komisija mes manom, kad turėtų būti nulinė tolerancija sukčiavimams ir e, interesų konfliktams e, finansijų klausimuose, bet mes tyri, e, tyrime, rinkame faktus ir E, teisinė prasme reikia būti labai tiksliems, labai aiškiai viską daryti. Aš nenoriu žaisti politinių žaidimų, kurie žaidžiami valstybėse narėse. Aš nenoriu priimti sprendimo, nes aš nežinau faktų, bet yra kaltinimas, mes gavome prašymus, mes e, keli iš jų, mes juos e, aiškinamės ir jeigu mes norim užtikrinti teisės viršinybę, mes turim išklausyti ir kitą pusę. Ir, uh, visos tarnybos komisijoje dirba kartu, generalinis e, generalinio direktorato vadovas jums aiškina, kokios yra taisyklės, kokios yra naujos taisyklės, pagal 61 straipsnį, kokios senos taisyklės. Turim žiūrėti, kas vyko praeitį pagal senasias tai, taisyklės, nes nėra retroaktyvumo klausimo, reikia žiūrėti, koks yra, e, kokios yra naujos taisyklės ir e, kontaktuoti su Čekijos valdžia ir mes informuosim jūs tik tai, kai tada, kai turėsim patikimus faktus primkim sprendimus tada, kai turėsim faktus, nes tai yra geriausias principas taikantis teisės viršinybės. Taip pat dar pono Dion klausimai. Dėkuoju Jums už bendradarbiavimą su ekspertų grupėmis, ką Jūs sakote, kad tai mes rimtai tai žiūrime, per pastrausius keletą metų. Aš asmeniškai manau, kad ekspertų grupės turėtų būti kaip įmanoma skaidresnės, labiau subalansuotos, kaip įmanoma ir lyčių e, lygybės klausimo, kaip aš sakiau anksčiau. Pirmiausia, e, vėlgi tai Mano nuomonė, nereikia pabrėžti ekspertų grupių svarbos, nes komisija dirba jau daug laiko ir žinome iš e, generalinių direktoratų, kad jeigu nori kažkur sužlugti, tai jis teikia ekspertų grupę. Bet jeigu yra ekspertų grupė įsteigta, tai aišku, jie turi aptarti e, situaciją Europos Sąjungoje kalbant apie lytis, apie interesus, kad būtų geri padarimai parengti ir kad jie turi turėtų pakankamai patirties, kad mm, tai būtų padaryta. Toliau dėl e, informatorių Na, manau, kad Europos Sąjungoje yra e, veikiama gerai, nes yra, valstybė, yra taisyklės, ne visose valstybėse narėse jos galioja, yra parengtos taisyklės, jos galioja jų ilgą laiką. Ir čia, sakyčiau, yra kraštutiniai atvejai, jeigu niekas kitas nebeveikia, nes turim kitų priemonių. Komisijoje yra tarpininkavimo tarnyba, yra galimybė kreiptis į OLAF, galimybė kreiptis į viršininkus. Taigi daugeliu atveju yra sprendimai problemams, kurios gali būti identifikuotos, bet aš sutinku su jomis, taip, yra ir žmogiškoji pusė, nekomentuosiu atskirų atvejų, nes nebūtų sąžininga, sąžininga e, susijusiems žmonėms, bet aš nukalbėti jūsų pirmoji vicepirmininku, aš esu pasirengęs su jomis aptarti bet kada, bet privačiai, kad būtų galime aptarti asmenų privačius klausimus. Ponas Salafranka. Taip pat dėkoju už jūsų paramą apskritai e, biudžeto vykdymo procedūroje kaip mes galim sustiprinti bendradarbiavimą. Be komunikacijos ir skaidrumo srityje vėlgi tai tema, kur turime veikti kartu ir prieš rinkimus ir po rinkimų jūs esate politikai, kurie turite kovoti, pateiksiu pavyzdžių, kai dėl ES biudžeto ir rezultatų svetainė ir aš skatinu jūs ir jūsų bendradarbius pasižiūrėti šitą svetainę. Aš sakiau, jūs man, ten galite pamatyti, ką biudžetas daro. Neleiskim, kad nacionalinės valdžios institucija sako, kad mes statysim visus tiltus, bet e, tikrai ne, reikia žiūrėti ir ką komisija daro, ir tai ne vien tik tai kažkokie konkretūs tiltai, bet yra ir informacinės technologijos ir, ir visą kitą reikėtų žiūrėti e, draugiškai. Kai kas sako, kad tai propaganda, aš nesakyčiau, kad tai propaganda, kai mes pateikėm faktus, bet tai yra jums, kad jūs galėtumėte politiškai to pasinaudoti, naudoti vadovautis faktais ir kad būtumėte tikrai, kad faktai atitinka tai, kas iš tikrųjų vyksta. Matote, mm, e, mūsų ataskaitoje yra langelį ir mes pirmą kartą mėginome padaryti, nežinojame, kad ponia Ajala domis ir kiti domis, kad kai kurios sritis, kur galim pasakyti poro trejatą sakinių, na, naudinga ar ne, jeigu tik tiek, tai galbūt nenaudinga, bet jeigu yra mm, e, mm, paaiškinimai, jeigu yra apibendrinimas su skaičiais, tai, tai gal būti naudinga. Dėkui už gerus žodžius, kalbant apie ES Japonijos e, sustarimą. Mes dirbame dabar ties Mercosur, Mercosur susitarimu, ne vien tik tai mūsų rankose ir e, Mirkastur yra sudėtingesnė organizacija negu Europos Sąjunga, bet tikiuosi, kad šitos kadencijos pabaigoje mes įvykdysim ir mm, komisija nenuleis kartelės. Yra E, žmonės ir tarnybos komisijai, kurie dirba ties šito klausimu. Taigi aš taip pat e, stebėjau kartu su generaliniu sekretoriu ir e, priekybos ir žemės ūkio generaliniais direktoratais, mes bendradarbiaujam ir dėl to tai yra tokia labai svarbi mūsų darbo dalis, daugišališkume, kad netgi jungtinių valstybių partneriai mus labai glaudžiai stebi. Ir kai e, JAV traukiasi, tai ES eina į tuos skirtingus pasaulio regionus. Vėlgi mes galim tą žinią išsiųsti šalia biudžeto klausimų. Na, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus ir jūsų, kurie buvo patys sunkiausi, kaip visada ir turėtų būti. Ir žinoma, esu pasirengęs papildyti mm, ir kalbėti su individualiais nariais ir bendradarbiauti su komitetu, jeigu jūs manote, kad tai yra reikalinga. Vielen Dank. Schlusswort kommt gleich, aber Kollege Pirinski wollte. Ačiū, kolega Pirinski. Noriu dar pasitikslinti. Prašom. Quiet. Nepirminkė, aš manau, kad tai yra reikalinga. Ką aš uždaviau, klausiau, tai ar komisija, kuri yra įpareigota šią rezoliuciją parlamento priimta, formaliai informuos parlamentą, pateiks apie e, administracinės procedūros peržiūrą, paskiriant vyresnius pareigūnus ir procedūros taisyklės. Tais atvejais, kai komisija privalo tai padaryti pagal rezoliuciją. Aš neklausiau, apie asmeninės charakteristikas generalinio sekretoriato, dėl to aš nesuprantu e, sekretoriaus atsakymo. Tai buvo bandymas e, tiesiog išbarti mane ir nukreipti klausimus man. E, Šią prasme aš manau, kad jis nesuprato, ko aš klausiau. Aš spėju, kad jis mano, jog šitie du parlamento prašymai yra nepagristi. Tai šiuo atveju turėtų būti atsakymas iš komisijos. Mes nemanome, kad turėtume pateikti, nurodyti tos pokyčius arba informaciją. Bet vėlgi e, klausimas, ar generalinis sekretorius mano, kad jis pats individualiai gali nuspręsti, ar rezoliucija, parlamento rezoliucija yra pakankama priežastis, ar nėra pagrįsta. Galbūt turėtų būti konsultacijos su komisijos pirmininku, galbūt pati komisija turėtų į tai pažiūrėti, kadangi tai nėra e, paprastos rekomendacijos, bet jos e, kalba apie integralumo politiką su komisija. Dėl to, ponė pirmininkė, aš manau, kad galbūt tai yra pirmas kartas, kai generalinis sekretorius dalyvauja e, šitoje procedūroje, galbūt jis pasimokys laikui bėgant galbūt jis nėra tinkama barti e, e, parlamento narius, klausinėti, ką jie mano apie e, jį, nes mes užduodam klausimus, o komisija turi pateikti atsakymus. Gal pakartosiu tą klausimą. Mes esame paskelbę rezoliuciją, kada sulauksime komisijos atsakymo ir dėl ombudsmeno pareiškimo, kada bus atsakymas į tai. Prašom. Uh, na, ponė pirmininkė, aš nenoriu barti gerbiamų narių, aš tiesiog išsakiau savo nuomonę apie tuos klausimus, kurie, kuriuos jau uždavė, aš jaučiuosi pareigai sakyti, na ką komisija darom, o Tingeris sakė daug kartų ir komisijos kolegijai, visi šitie klausimus bus atsakyta, atsakymai į klausimus raštu bus pateikti, bet reikia suprasti, kad kai aš esu asmeniškai, kiek aš esu asmeniškai trauktas, aš nedalyvauju, nedalyvauju asmeniškai, nes kolegija turi nuspręsti, tai kai e, užduot klausimus man, galit klausti apie mane, nes niekada ne, neaptarniau savo klausimą, aš esu jį pasirengęs jums atsakyti ir jums, ponė Pinski, bet ką komisijos narių kolegija nusprendžia, tai kartais tai yra tiesiog jų reikalas ir tai yra politinis lygmuo. Aš esu pasirengęs E, atsakyti ir susitikti su jumis ir norit susipažinti, kas norit susipažinti su manimi kaip asmeniu ir tuomet galėsit spręsti apie mane ne pagal nuopelnus, o ne pagal gandus. Labai trumpai, gerbiama Pirmininkė, noriu pasakyti, kad pritariu kolegai tuo požiūriu, kad būtent parlamentas politinė prasme kontroliuoja komisiją, o ne atvirkščiai. Bet e, mūsų komitetas ir parlamentas yra patvirtinę rezoliuciją ir galime pasakyti, kad tai susijęs su tam tikru asmeniu ir e, šiaip labai e, būtų malonu, kad generalinis sekretorius užmėgstų ryšį su mūsų komitetu, nedarytume bendarbiauti. Ir taip pat noriu pasakyti, kad tikrai parlamentas, būtent parlamentas atlieka demokratinę kontrolę ir uh, mūsų rezoliucijoje yra 22 punktas, kuris atitinkamai uh, suformuluotas ir. Aš supratau komisijos darbo tvarką tokią, kad jeigu ne generalinis sekretariatas, tai niekas neparengs atsakymo rezoliucijai. Bet vienokio ar kitokio atsakymo reikia. Na, tačiau jeigu jūs nedarysite, tai niekas nepadarys. Na dabar rimtai aš e, žinau, kad yra įvairių aplinkybių, tačiau būtų puiku gauti atsakymą. Prašom, dar kartą pasisakykit. Aš šimtų procentų tikras, kad kolegija jums atsakys ir ponas Oettingeris ir kiti mane patikino, kad taip ir bus, bet aš asmeniškai nerenksiu atsakymų susijusių su mano paskirimu, kas mano nuomonė yra aišku. Būtent, kad komisija labai rimtai žiūri ne tik į parlamento rezoliuciją, bet ir į bendravimą šioje srityje Jūs tikriausiai matėte skaičius, aiškimus apie tai, kaip skiriami aukšti pareigūnai pagal nuopelnus, o ne pagal tautybę. Ir ponas Jotingeris e, rugsėjo 25, jeigu gerai žino, buvo atvykęs į apvalaus stalo diskusijas, buvo, taip pat mes kalbėsime su jumis, su kitomis institucijomis apie tai, kaip galime patobulinti procesą. Šis epizodas e, dėja nebuvo malonus, nes aš ir aš pirmasis nukentėjau nuo jo ir aš tikiuosi, kad ES e, toliau funkcionuos kaip galima sklandžiau, kad mums pavyks e, išvengti panašių problemų ateityje. Pone Ruso, ar norite pakomentuoti tik atsargiai? Čia labai pavojinga teritorija. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai atidžiai stebėjau e, šias įdomias diskusijas ir mes e, turbūt neturėtume dabar kalbėti apie tolesnius darbus. Konkrečiai šiuo metu neturiu ką pasakyti. Dabar kolegė Ajala Sender. Labai ačiū. Ačiū už šias diskusijas. Manau, kad jos buvo tikrai labai įdomios. Be to, e, dar lauksime tolesnių dokumentų, atsakymų. Manau, kad e, gausime daugiau įdomios informacijos. E, taip pat buvo, bus įdomu pasižiūrėti, kaip ponas Elmairis ketina patobulinti tuos tas sritis, apie kurias kalbėjome. Noriu padėkoti už diskusijas ir už jūsų pasisakymus. Uh, Pradžioje aš sakiau, kad e, tam tikri atsakymai e, nebuvo derami ir tikiuosi, kad toliau tonas galbūt pasikeis 51 konkrečiai klausimas, kuriame e, kalbama apie garantijų sistemą ir skirimo vadovų aukštesniųjų procedūrą nei generalinio sekretoriaus atveju, konkrečiai neturėtume kalbėti apie poną Selmairį taip pat, manau, kad yra šiaip e, daug problemų, reikia kalbėti apie tvirtą, gerą sistemą. Mes nesutarėme šioje srityje, ne konkrečiai su ponu Selmairiu, bet uh, Manome, kad e, reikėtų gerinti skirimo procedūras ir pats ponas Elmaris tikrai nuo tos procedūros nukentėjo ir parlamentas e, rengė rezoliuciją ir labai dėrėjomės dėl kiekvieno kablelio ir taško su frakcijomis, rinkdami tą rezoliuciją. Ir matome, kad iš tikrųjų egzistuoja sistema, kuri nėra pakankamai tvirta, nes kažkas nukentėjo E, taip viskas vyko tarsi teisėtai ir mes taip pat supratome, kad nėra konkrečios sistemos e, taisyklių tokiam skirimui ir dėl to atsirado e, problemų ir manau, kad atsakymų 51 klausimą mes galėtume siekti pagerinti situaciją. Ir aš e, noriu pasakyti, kad ateityje mielai sustiksime su generaliniu sekretoriumi ir manau, kad dirbdami kartu sugebėsime įveikti šias problemas. Ačiū. Panašu, kad e, prasidėjo e, draugystė ir jie daug žada. Galėjo viskas baigtis daug blogiau. Aišku, kad draugystė tvirtėtų, reikėtų kreiptis jūsų prašymu, ar nebūtų galima uh, gauti kopijos jūsų to minėto laiško apie e, klaidų lygio mažinimą ir procedūrų suvienodinimą. Tai būtų puiku, aišku, kadangi mes ką tik paskelbėme mūsų nuostabios draugystės pradžią, būtinai atsiųsim jums šio laiško kopiją. Ačiū, ačiū jums visiems, geros dienos ir jeigu nesusitiksime, tai ir gerų švenčių. Na, bet aš manau, kad e, blogai tikrai nesibaigs. Aišku, nuo šiandien aš visiems linkėsiu e, gerų kalėdų. Ir aš džiaugiuosi, kad šalta visiems, taip pat ir parlamento administracijai. Ačiū, kad atvykote, o mes tęsime darbų tvarkės nagrinėjimą. Dabar 20 darbų tvarkės klausimas. Tyrimo, pristat, tyrimo, tyrimo pristatymas ESI fondo ex ante sąlygų dabartinės padėties e, tyrimas. E, kolega Pirinskė atsakingas, e, tyrimą atliko CEPS. Aš žinau, kad daug kas nori pabėgti iš salės, tačiau mes turime tęsti darbus, negalime sauliaisti pertraukėlių, Kolegos, jeigu galite rimties, nes mus spaudžia laikas. Prašom, prašom, žodis jums. Ir iš anksto dėkui. Okay, I can start. Um, well, I'm going to transfer you from a very exciting discussion. Kolegos, reikia baigti uh, tokias E, nustabės ir įdomias diskusijas, kažko daug mažiau įdomių, esi fondo eksantė sąlygos. Tai mažai ką domina, tačiau tema svarbi. E, Jorge Nunės esu, esu Europos e, politikos studijų centro atstovas, kartu su kolega šalia manęs sėdinčiu atliekame daugiausia juodą darbą, analizuojame duomenis. Taigi mes e, prisimsime e, visus nuopelnus tiek už gerus, tiek už blogus dalykus. Mes e, bandysime pristatyti tyrimą ir aš pirmiausia pradėsiu nuo pagrindinio šio tyrimo elementų. Kam buvo skirtas šis tyrimas? Pirmiausia, buvo paprašyta įsiaiškinti, kaip ex ante sąlygos yra įgyvendinimos. Hmm ir kaip čia sekasi ESI fonde, fondai gyvendinant. Mes kalbėjome su administracinėmis institucijomis, klausėme jų nuomonės, mes ne tik analizavome situaciją, bet ir kalbėjome su kompetitingomis institucijomis. Viena iš klausimų, kurį uždavėme, tai buvo, ar, tai buvo nauda, ar yra prasmė iš viso šio darbo. Taip pat, ar visos šios sąlygos yra proporcingos ar proporcinga naudai, poveikiai, sąnaudoms. Ir taip pat, ką reikėtų išmokti e, ruošiantis daugiai metiai finansiniai programai, sekančiai. Ir ten jau vadinamos ne eksantėtos sąlygos, bet įgalinančios sąlygos. Bei reikėjo pasigilinti į rekomendacijas joms. Bendrųjų nuostatų reglamentas nustato ex ante sąlygas ir net yra apibrieštis jų. Pirmiausia, reikia įsitikinti, tai kokie yra minimalus reikalavimai, kokia yra padėtis vietoje ir ar yra sąlygos veiksmingai panaudoti pinigus. Tai reiškia, kad direktyvų įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su įgyvendinimo apimtimi. Pavyzdžiui, negalima statyti vandenvalos įrenginių, jeigu direktyva dėl vandens e, švaros nėra valstybėje įgyvendinta. Kitaip sakant, jeigu nėra raktų, tai pastato statyti nebus galima. Čia aišku supaprastintai viską pasakau, bet mintis tokia. Kitaip sakant, negalim finansuoti to, ko įgyvendinti neleidžia teisės aktai. Taigi, eksantės sąlygų tikslas stiprinti įgyvendinimą ir teisinę atitikti. Mes prašome valstybių narių sukurti tų pajėgumų ir užtikrinti atitikti ES direktyvoms ir reglamentams. Ir čia aišku yra tam tikras kabliukas, kaip visada. Mes kalbame apie struktūrinius fondus, tai nėra sutarties pažeidimo procedūra. Mes kalbame apie tas sritis, kurioms valstybės narės prašo paramos. Jeigu valstybė narė sutarties e, paramos neprašo, tai ne regijo GD gilinsis į tai, kokia yra situacija, tai jau kiti. Mes kalbame apie finansavimą ir jo panaudojimą. Jeigu norite gauti paramą, reikia atitikties. Atitikties reikia bet kuriuo atveju, tačiau tam pritaikoma kiek kita procedūra yra 48 ex-ante sąlygos bendrųjų nuostatų reglamente, 7 bendrusios, 29 tematinės ir 12 e, specifinių atskiriems fondams. Nuo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių fondo iki žvejybos fondo. Šiems fondams taip pat atskiros sąlygos galioja. Darbo tvarka tokia. Pirmiausia, valstybė valstybė narė parengė savo paramos pagrindą, pasirašoma partnerystės e, susitarimą su komisija, susitarame dėl bendrosios strategijos, tada veiksmų programos sukūrimas su konkrečiais veiksmais, e, sumomis bei priklausomai nuo veiksmų pobūdžio įvertinimo ar atitinkama ex ante sąlygomis. Tobulame pasaulyje ex ante sąlygas reikėtų įgyvendinti iki finansavimo laikotarpio pradžios, tačiau kadangi čia yra nuolatiniai vėlavimai, gal su kitu bus kitaip, tai jeigu nėra pasirengta laiku, reikia rasti sprendimą tam. Kaip nustatomos ex ante sąlygos, atitiktis joms, čia bendrą sąrašą pamatysite vėliau 61 procentas eksantė sąlygų jau įgyvendinta, 39 procentai tų e, sąlygų neįgyvendinta. Tematiniams eksantės sąlygoms 63 procentai įgyvendinti. Taigi kažkur 40 procentų eksantės sąlygų valstybėse narėse laiku neįgyvendintos. Jeigu nėra įgyvendinta, tai kompetitinga institucija privalo parengti veiksmų planą, kaip tą trūkumą ištaisys. Tada stebėsime, kaip veiksmų planas įgyvendinamas, nustatomas konkretus darbų grafikas per, ir būtinybė įgyvendinti veiksmų plano elementus, koks yra statusas. Iki 18 metų kovo turime dokumentus, mes nežinome, kas nutiko po to, Jeigu kažko trūksta, aišku, visada galima papildyti. Virš 4401 veiksmų planų buvo pagal visus tematinės ir bendrasias e, eksantės sąlygas. Beje, struktūra valstybėse narėse mm, yra nevienoda, yra speciali prižiūrinti institucija, kai kur jų yra mažiau, kai kur daugiau, taigi uh, Ir viskas priklauso nuo to valdymo struktūros, kaip greitai ir lietai judama į priekį. Čia matote sąrašą. Septynosios bendrosios, viešiai pirkimai, lyčių lygybė, valstybės subsidijos, taisyklės ir taip toliau ir panašiai. Šios eksante sąlygos bendros visoms veiksmų programoms, o tematinės aktualios konkrečiai finansavimo sričiai. Jeigu pažvelgsime į pasiskirstimą, tai pamatysime, kad mėlyna tai vidurio ir rytų Europos valstybės dar turi gyvendinti daug ex ante sąlygų ir daug daugiau negu vidurio ir šiaurės Europos valstybės ir daugiau negu pietų Europos valstybės. Taip nutiko pirmiausia dėl to, kad ten yra daugiausia naudos gavėjų iš fondų bei daug yra klasifikacinių sričių pagal naudos gavimo sritis, beje yra skirtumai, ar yra šiek tiek e, mažiau įsivystę regionai, ar konkurencingi. Beje, tos valstybės, kurios jau seniau yra sąjungoje, turi mažiau ką padaryti, nes sukaupusios daugiau patirties įgyvendinant. Na, čia kaip taisyklė, bet yra ir išimčių. Ta aš jau minėjau, pristatydamas skaidrę galime pastarąją prašaukti. Uh, Taigi administracinės struktūros valstybėse narėse svarbios ir tai atspindi šis grafikas vykdymo struktūra. Dauguma valstybė nori veiksmų planus laiku įgyvendina. Čia matome veiksmų planus pagal šalis. Sakyčiau, Čia jau pirmas įdomus faktas, kas man kirito akis ir gal kai kas, kas keistoka pasirodo. Pažvelkime į tokio dydžio valstybės kaip Ispanija. 32, aišku, Ispanija turi autonominių regionų, bet egzistuoja labai aiški atsakomybių ir kompetencijų pasiskirstimo sistema, ministerija koordinuoja, viskas aišku ir suprantama. Taigi Ispanija turėjo 32 veiksmų planus parengti. Aišku, Ispanijoje atitiktis buvo pakankamai didelį, didelio lygio, o Italijoje 319 tokių veiksmų planų. 320 iš tiesų, nes vienas nebuvo įvykdytas. Kyla klausimas, kodėlgi, o per pokalbius pavyko įsiaiškinti, kad tą nulėmė valdymo struktūra daug skirtingų institucijų, paraliai dirbančių, atsakingų už panašius dalykus, sunkus koordinavimo procesas. Ir tai svarbus signalas bei vienas iš eksante e, darbo tikslų, eksante sąlygo vertinimo darbo tikslų, kaip vyksta administravimo struktūra. Aišku, pristatysiu, kokie situacija išsameu ir Italijoje, ir Graikijoje, Lenkijoje. Koordinacija vyksta tarp centrinės ir, ir regionų valdžios. Aišku, kuo daugiau pinigų gaunate, tuo daugiau veiksmų planų jums reikia parengti ir įgyvendinti. Ką dar pasakysiu prie šio grafiko, naujausioje veiklos ataskaitoje buvo paskelbtas vienas laiškas dėl finansavimo nutraukimo. Kitaip sakant, nepavyko įgyvendinti valstybė nariai savo veiksmų plano, tačiau veiksmų plano įgyvendinimas siekia 98 procentus, taigi rezultatai tikrai geri. Tačiau ataskaitoje nebuvo sukonkretinta, kur nepavyko veiksmų plano įgyvendinti. Vienas iš pagrindinių klausimų Kokia prasmė viso šio darbo? Sukurti teisės aktus, e, finansavimui gauti, ar tai naudinga, kaip tai vyksta. Poveikis nedidelis, tačiau nedidelis priklausomai nuo proporcijų. Čia kaip pažiūrėsi tos valstybės, kuris turėjo parengti ir gyvendinti veiksmų planus, taigi neturėjo atitikimo eksantę sąlygoms, ten įsisavinimo lygis buvo žemesnis negu ten, kur jau buvo eksantė atitikimas. Mes turime susijęti tai su eksantė pačiomis sąlygomis, kai vėluoja programavimo laikotarpio pradžia, kai yra gausybė faktorių, keičiami reglamentai, teisės aktai, tai sunku susijęti eksantę sąlygą su pavėluotų įgyvendinimu. Ta ryšį nustatyti pakankamai mm, sudėtinga. Mes per apklausas, per pokalbius atlikome ir apklausą tuo pat metu ir tik 10 procentų sutiko ryštingai su, turi, su teiginiu, kad e, trukdo eksantės sąlygos įgyvendinti 38 Iš dalies sutiko 40 procentų neapsisprendė, 40 iš dalies nepritarė, taigi nėra tokio aiškaus vaizdo, ar ex ante sąlygos trukdo ar ne, tačiau vienokį ar kitokį poveikį pajuto visi apklaustieji. O toliau klausėme to, kas mums svarbiausia. Ir tai, kas svarbiausia pačioms valstybėms, būtent sąlygos dėl valstybės pagalbos, ar čia viskas tvarkoje, ar buvo problemų ir joms valstybėms narėms tai pasirodė labai svarbu, beje ir viešų pirkimų tvarka, eksantės sąlygos čia jums pasirodė aktualiausios, o visa kita yra mažiau svarbu, čia prie bendrųjų eksantės sąlygų, o dėl tematinių, mokymasis visą gyvenimą, transporto planai ir reikėjo tobulinti strategiją, užtikrinti ateitikimą ex-ante sąlygoms. Čia prireikė didelio koordinacinio darbo, tas buvo pabrėžta kaip svarbu, reikėjo tobulinti egzistuojančias strategijas. Taip pat išnagrinėjome Bulgarijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Italijoje, Slovakijoje, Slovenijoje ir Ispanijoje konkrečius pavyzdžius Mes tiesiogiai kalbėjomės su žmonėmis tose valstybėse. Eurosurvey atliko apklausą tiesiogiai su žmonėmis, taip pat mes kalbėjomės telefonu. Daugumoje valstybių eksantė sąlygos susilaukia daug palankesnės nuomonės, nei aš vyliausi. Dėl ko aš buvau teisus – dauguma pritarė, kad eksante sąlygų, atitikimas eksante sąlygoms yra labai sudėtingas procesas. Tačiau tai, kas prikėlė, sukėlė daugiausia problemų, davė ir daugiausia naudos. Tie, e, kurie sakė, kad buvo labai sunku užtikrinti atitikti eksantę sąlygoms, e, pripažino, kad atitikimas leido patobulti nacionalinę sistemą. O e, tose valstybėse, kur viskas ir taip jau gerai, jums pasirodė procedūra e, sudėtinga ir nelabai naudinga. Tačiau, kad visiškai nereikalinga, niekas nesakė. Sakykime, atitiktis e, vandens kokybės direktyvai reikėjo jiems įrodyti, kad egzistuoja atitikimas sąlygoms ir kad to nėra, kai kam buvo tikrai nuostaba keliantis dalykas, nes skirtingos ministerijos įgyvendina šios teisės aktus. Taigi, pavyzdžiui, regionų e, nu, valdžiai reikėjo parodyti didžiai regijo e, atitikti kažkam, už ko įgyvendimą realiai atsakinga kita ministerija. Tai nebuvo labai patogu ar nu, nebuvo noriai tas atlikta, nes ne, niekas iš pradžių nesuprato, kokia prasme. Tačiau svarbiausia signalas čia būtų toks. Prašymas atitikti eksantės sąlygas labiausia pasiteisino tose valstybėse, kur yra administravimo pajėgumų problemų. Vienu atveju labai toks ryškus atvejis iš inovacijų srities, tas e, siekis užtikrinti atitikti paskatino didelės reformas. Prievolė atitikti eks ante sąlygoms leido paspausti vyriausybę atlikti tai, kas reikalinga ir būtina. Na, kai kas jau minėjau, sakė, jog tai buvo našta jiems. Regioninės politikos ypatybės buvo paminėtos kaip keista, keistos, kad įgyvendinant regioninę politiką jaučiamas sprendimas įgyvendinti teisės aktus iš kitų sričių. Ir tiesiog buvo paklausta, gal tai yra būdas išvengti sutarties pažydimo procedūros. Kitaip sakant, kad vietoj sutarties pažydimo gal mes per regioninę politiką paspauskime ir išvengsime teisinių sunkumų. Na, požiūris gal ir neįprastas ir įdomus, tačiau kai kurie, kai kurios institucijos nemanė, kad yra sąžininga joms užkrauti kitų institucijų darbus. Dar vienas dalykas, ką reikėtų pasakyti, gyvendinimas ir formali stebėsena. To pasigėdome. Buvo sunku įsiaiškinti bendrą darbo tvarką, gausybė taisyklių, komisijos gairės labai ilgos ir smulkmeniškos, o pati valstybė narė turėjo nuspręsti, kaip parodyti, yra atitiktis ar ne, kiek reikėjo išsamei atsakyti, ar gairės aktualios joms ar ne. Na, per interviu Ispanijoje buvo man pasakyta, mes gyvendume visas gairias, nes nežinome, koks e, bus komisijos atsakymas. Na, mes galime pagalvoti, kad ne, šis e, klausimas, pavyzdžiui, mums neaktualus, neatsakome, tačiau komisija gali pasakyti, aktualu, atsakykite. Taigi buvo atsakyta į viską, žinome, eksantė sąlygos yra naujiena, o visa, visa įgyvendinimo procedūra buvo įgyvendina, taip sakant, e, bedirbant. E, vien Vieni galvoja apie eksantę vienaip, kiti kitaip, tačiau abi pusės norėjo atitikties eksantę. Komisija buvo labai naudinga, dirbant jį stipriai padėjo, visi dėl to sutarė. Tačiau abi pusės turėjo sėsti, darbuotis, kad viską padarytų teisingai. Tai nebuvo vienpusė komunikacija. Visos struktūros džiaugiasi komisijos požiūriu net ir tos, kurie sakė, kad pati procedūra nepatiko, nenaudinga ir nereikalinga, net ir jos sutiko su teiginiu, kad komisija padeda ir komisijai dėkojo. Nebuvo problematiška taip, tai, kad e, jau pradedama būkštauti dėl kito gyvendinimo etapo. Uh, kitas e, dalykas, kitas reglamentas bus kompromiso reglamentas, čia reikia atsargiai. Taigi pagrindinė žinia, ką sužinojom iš to darbo, yra tai, kad naujos e, sąlygos, e, įgaliojančios sąlygos, tai yra, nėra laiko limitų. Mes norėjome, kad būtų numatyti laiko terminai ir mes nustatėme, kad šitas procesas ir griežtumas, tas eksantė, eksantė sąlygų sistema yra šiek tiek griežta bet ne visuomet yra pritaikyta prie praktikos. Ir mm, visi mm, iš esmės e, mm, yra nauji pasiūlymai, tai nėra e, ekstantė, nėra susijęs su laiku, bet reikia parengti e, veiksmų planą ir komisija stebės, kad kaip jūs vykdote veiksmų planą per finansavimo laikotarpį ir svarbiausia, kad jūs dirbtumėte ir įgyvendintumėte stebėjimas, stebėsena kelia susirūpinimą, kadangi kai kuri teksto dalis būsimose pasiūlymuose nėra labai aiški dėl to, kaip šitos sąlygos bus, kaip bus stebimas jų gyvendinimas. Ir komisija teigia, kad jis stebės sąlygų gyvendinimą ir na, bai, kila baimė, kad bus labai griežta ir labai daug biurokratijos, kadangi gyvendinimas vietoje ir plano gyvendinimas gali būti dažnai keičiamas tam, kad būtų prisitaikyta prie sąlygų, ne dėl to, kad jie nori, nenori pasiekti tikslų, bet kartais e, keičiasi padėtis vietoje ir jeigu bus laikomasi labai griežtai plano, tai tuomet gali netikti ir klausimas, kaip komisija vykdys stebėseną tai tikrai yra rūpestis, ne dėl to, kad pats tekstas yra netinkamas, bet tai yra perspėjimas. Nepadarykit per daug griežto, per daug nelankstaus, nelankščių sąlygų mums ir leiskit e, būti lankstiems vietoje. Mes taip pat e, sakome, kad buvo per daug tų sąlygų, teminių sąlygų, bet iš kitos pusės pasakysiu, kad e, užduotis buvo atlikta šiais metais ir tikimės, kad kitam laikotarpiui bus e, daug mažiau darbo likę, kadangi e, didžioji direktyvos dalis turėtų būti įgyventinta dėl šito e, antisąlygų, bet dar daugiau viena iš labai stiprių dalykų buvo pasakyta, prašau, nesinaudokite antisąlygomis kaip įgyventinimo prievartos instrument priemonės sektorinėse teisės aktuose ir, pavyzdžiui, ministerijose negalime naudoti struktūriniais fondais tam, kad būtų išvengta pažydimo procedūrų. Antras dalykas - denkite naujų biurokratijos ligmenų ir aš e, dirbu su fondais jau daug metų, bet vis dėlto man pačiam nėra aišku dėl eksantės sąlygų ar įgyventinimo e, sąlygų, e, kaip išvengti to, kad virš programavimo e, stebėsenos, kaip vyksta sąsąją su, su, su stebėjimu yra įgyventinimo e, reikalavimai ir būtų gerai, kad būtų vengiama paralelių procesų ir kad, būtina, kad nebūtų didinama biurokratija. Tai yra veiksmų programos ir e, sąlygos, ekstantės sąlygos jos apima tą patį dalyką, tai yra strategija. Ir buvo išsakyta pastaba, kad ekstantė suderinimas kai kuriuose sritise nebuvo toks pat, atrodo netoks pat, kaip ir strateginio planavimo reikalavimai. Pavyzdžiui, inovacijų planams arba, arba strategijai yra strategija, partnerystės susidarimai ir ekstantė sąlygos ne visuomet buvo suderintos, tik reikėtų to vengti, kad nebūtų dar, dvigubo darbo. Tai tokia žinia ir kai dėl manęs aš esu pasirengęs išklausyti klausimus ir mano kolega turėtų dar pastabų. Labai ačiū, mes tęsim darbą, mes mus spaudžia laikas, atsiprašau, jau 20 minutės jums buvo skirtas. Ponės Pirinskai, prašome. Dėkuoju. Na, atsižvelgiant į tai, kad neturim daug laiko, stengsiu kalbėti kaip manoma trumpiau. Pirmiausia, aš iš tikrųjų kviečiu kolegas ir komitetus išanalizuoti šitą tyrimą, atsižvelgiant į vykdymo ataskaitą, nes tai tikrai laiku pateiktas tyrimas ir reikėtų kaip įmanoma maksimaliau jį panaudoti, atsakant į šios klausimus. Kaip kaip tos įgalinančios sąlygos turėtų būti suderintos su eksantė, kad jeigu eksantė sukelia, pavyzdžiui, papildomą naštą, tiems, kurie ją vykdo arba kelia sunkumų, e, nustatant, kaip reikėtų vykdyti e, sąlygas ir kaip toliau dirbti, kad e, galbūt tai paaiškina vėlavimą įsavinant arba panaudojant fondus. Nes čia yra pavojus, kad yra atveju, kai yra tiesiog savicenzūra. Valstybės narės mm, nesikreipia dėl mm, kompensavimo, nes gali nu, būti nubaustos, jos tai baiminasi. Ir tai susiaurina ekstantę veiklą. Kaip mm, buvo paminėta, iš tikrųjų labai sunku nustatyti, ar buvo skirtumas, ar ekstantė sėkmingiau gyventi neksantės sąlygas, jie e, sėkmingai savino fondus, nes čia yra daug papildomų e, sąlygų, bet e, iš šito tyrimo, iš to, kas buvo nustatyta, aišku, kad yra pozityvių aspektų, būtent reformos, užtikrinant tai, kad tai, ką valstybės narės mano, kaip reikia patobulinti jų sistemas ir kad tai būtų padaryta. O čia norėčiau pabrėžti tai, kas buvo pasakyta. Aišku, buvo geras bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir komisijos. Tikiuosi, kad e, tai nėra iš dalies dėl to, kad valstybės narės atsargiai žiūri tai, ką jos sako komisijai, kad e, nepatektų į bėdą. Na, bet iš esmės aš manau, kad tai buvo konstruktyvus ryšys nenoriu naudoti laiko, bet užduosiu porą klausimų komisijai ir galbūt vieną kitą e, tiems, kas pristatė tyrimą. Pirmieji yra susiję su šitais dviem ekstantys sąlygų tiklai, tikslais, tai yra bendrieji ir e, teminiai, septyni bendrieji ir 29 teminiai tikslai. Klausimas, kiek iš jų yra susijęs su ties tiesioginiu pavaldumu regio generaliniu direktoratu, kiek yra susiję su dabar su investicijų fondais, kiek iš jų yra susiję su sanglaudos politika tiesiogiai. Įdomu žinoti, kokia našta buvo komisijai, pačiai komisijai stebėti ir vertinti, kaip yra įgyvendinamos ekstantės sąlygos, kadangi komisijai tai irgi yra didelis iššūkis e, stebėti, sekti tūkstantį ir daugiau veiksmų planų. Ir galiausiai čia aš norėčiau kreiptis į kolegas pristačiusius tyrimą, kokios yra pamokos, ką pati komisija išmoko, kokias pamokas išmoko iš ekstantės sąlygų įgyvendinimų dabartinių laikotarpių ir kaip ketina pasinaudoti šio, šiomis žiniomis, šiomis pamokomis ateičiai. Būčiau dėkingas, jeigu komisija irgi pakomentuotų tai, kas buvo pasakyta, kad nėra pakankamo aiškumo kai kuriuose pasiūlymo tekstuose bendrųjų nuostatų reglamente o tai atrodo, kad yra kelias sunkumų tiek valstybėms narėms, kurios ruošiasi juos taikyti ir, kaip buvo pastebėta tame pačiame tyrime, tai yra tai, kur aš manau reikėtų skirti atitinkamą dėmesį. Na, aš neprašau e, kolegų jų išvadų, nes išvados yra ekrane ir jos yra tikslas. Manau, kad į jas reikėtų atsižvelgti labai rimtai. Dėkui. Dėkoju. Man labai buvo įdomu taip pat išgirsti apie duomenų rinkimą. Nesu tikra dėl išvadų teisingumo, bet e, šiaip e, labai e, svarbu yra duomenų klausimas. Ponas Brandt, Grant, atsiprašau, ar jūs esate salėje? Regionių reikalų generalinio direktorato atstovas. Aš esu Jolanta Šventkovska iš komisijos regionų generalinio direktorato panas Grantas negalėjo atvykti į šį posėdį ir noriu pasakyti, kad iš ankstinės sąlygos eksantė šiam programavimo laikotarpiu buvo pirmą kartą e, įdėktos ir, kaip buvo ką tik pasakyta, tai ir komisija ir valstybėms narėms regionams buvo tarsi e, mokymosi proceso pradžia. valdymo institucijų e, vertinimas yra teigiamas, nors taip pat įsiema tai ir su tam tikra administracinė našta. Aš suprantu, kad nėra aiškių įrodymų, kurie uh, kalb... nusakytų neigiamą poveikį įsisavinimo dėl tų eksantės sąlygų atsiradimo. Turiu sureaguoti į vieną iš jūsų išvadų konkrečiai, kad iš ankstinės sąlygos e, buvo skirtos direktyvai gyvendinti. Bet nu, netaip yra, noriu pasakyti, kad jų tikslas e, lėšų naudojimo veiksmingumą padidinti. Ir e, kaip žinia, tai yra skirta orientuota į rezultatus. Yra ryšys tarp lėšų naudojimo ir ES e, politikos. Ryšys yra svarbus ir mes turime kalbėti apie tai, e, apie direktyvų patvirtinimą. Taip pat buvo klausima apie stebėseną e, kitam programavimo laikotarpiui. Viena iš problemų susijusių su dabartiniu reglamentu yra ta, kad komisija neturi jokių priemonių stebėti, kaip įgyvendami veiksmų planai ir stebėti uh, ryšį tarp strategijų, tai labai sudėtinga, kaip jūs sakėte, ir atrenkant projektus. Kitame programavimo laikotarpyje valstybių narių bus prašoma užtikrinti, kad bus gyvenamos įgalinčios sąlygos visą programavimo laikotarpį. Tai nereiškia, kad mes e, visą laiką stebėsime, prašysime ataskaitų pagal kiekvieną strategiją, kad prašysime e, kiekvieno visų dokumentų parengtų vykdant eksantės sąlygas. Mes net neturime pajėgum patikrinti daugiau negu tūkstančių dokumentų, kuriuos rengia valstybės narės, kuriuos parengė šiuo programavimo laikotarpiu. Uh, bet mes taip pat remiame tai, kad strategijos būtų pridentos prie atitinkamų poreikių valstybės ar regionių lygmenių priklausomai nuo pasikeitusių poreikių. Mes norime užtikrinti, kad sąlygos būtų e, įgyvedintos E, strategijos, jeigu pavyzdžiui nesikeis, e, reikia e, vis tiek užtikrinti sąlygų įgyvendinimą. Ir reikia suprasti, kad strategijų rengimas nėra mūsų kompetencija šiame kon, e, kontekste mes turime patikrinti, ar galiojantis kriterijai yra taikomi. Norėjau tą patikslinti. Taip pat e, sureaguosiu į klausimą, ar regionų generalinis direktoratas turi pajėgumų e, vertinti, ar laikomas visų įgalančių sąlygų. Regi, mūsų e, direktoratas atsakingas yra už įgyvendinimo vertinimą, bet kiti sektoriniai šakiniai direktoratai, generaliniai direktoriai taip pat e, atsakingi yra finansuojami e, skirtingi sektoriai kaip žinia, ir mes, pavyzdžiui, negalime sakyti, kad esame ekspertai transporto ar atliekų tvarkymo srityse vertinimą atliekami bendradarbiaujant su kitais generaliniais direktoratais. Tačiau mes visuomet žiūrime į ryšį su mūsų skiriamu e, finansavimu. Eksantės sąlygų tikslas e, lėšų naudojimo e, sąlygų gyvendimas. Šiuo programavimo laikotarpiu parlamentas ir taryba patvirtino atitinkamas taisyklės ir tikimės, kad per kitą programavimo laikotarpį atsiras glaudesnis ryšys e, intervencinėse srityse ir kad viską bus galima atidžiai stebėti. Būtent toks mūsų tikslas. Aš nežinau, ar atsakiau į jūsų klausimas. Tyrimas mums pasirodė įdomus, nes matome įdomių įžvalgų. Rengiantis tai svarbu kitam programa, programavimo laikotarpiai. Ir uh, dėl e, valstybių narių ir regionų ir eksantės sąlygų gyvendinimo buvo ta įdomu matyti taip pat atsakomybė už įgyvendinimą taisyklių ne visuomet valstybės narės atsakingos, ne, ne centrinis lygmuo, bet regionės vyriausybės kartais, kartais kompetencijos yra mišrios ir e, dėl tos mišios sistemos atsirado daug veiksmų planų. Ir, ir dėl to atsirado tam tikros painiavos, tam tikrais atvejais. Labai trumpai norėsiu jūsų paprašyti, sureaguoti. Kaip sakiau, mes pateikėme išvadas ir jos atspindi žmonių, su kuriais susitikome, kuriuos apklausėme susirūpinimą. Pasiūlymas kitam laikotarpiui, pasiūlymai yra pasiūlymai, o valdymo institucijos e, nežino, kaip viskas atrodys galiausiai ir tai jiems kelia susirūpinimą. Mes nesame įrašė į tyrimą kažkokių savo išrastų dalykų. Viskas yra pagrįsta duomenimis, apklausų rezultatais. Jeigu kažkas yra ne taip, tai atrodo ne taip, tai reikia suprasti, kad tai yra žmonių išsakyti nuogastavimai ir reikia siekti juos išsklaidyti. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės punktą. Ačiū visiems už darbą. Dabar 21 punktas Europos audito rūmų nuomonė dėl komisijos pasiūlymo dėl žemės ūkio politikos laikotarpio po 20 metų. Žavo Figureido yra atsakingas Europos audito rūmų narys. Iškart žodis jums, prašau. Thank you, Chair. <clears throat> Uh, dėkoju. Pirmininkė, norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad pakvietėte audito rūmų atstovus pristatyti šią nuomonę. Mes visuomet laimingi esame galėdami e, atvykti pas Jūs, pristatyti klausimus, esame pasirengę aptarti juos konkrečiau su Jumis, įskaitant šią konkrečią nuomonę. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad audito rūmai puikiai žino, kad bendroji žemės ūkio politika yra labai sudėtingas sritis. Ir pasakyčiau, kad šie dokumentai, e, dokumentai, e, kuriems parengėme savo nuomonę, yra reglamentų projektai, kuriuos rengia komisija. Tai yra labai sudėtingi tekstai ir noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė E, atspindi sudėtingumą tų tekstų ir mes e, dabar susintetintai pristatysime išvadas. Laiko daug nėra ir aš e, išsakysiu pagrindinės mintis mūsų nuomonės. Dėl pačios bendrosios žemės ūkio politikos kaip viešosios politikos sėties ir dėl rezultatų sėkimo modelio kokios mūsų išvados. Apibrėžimas bendrosios žemės ūkio politikos. Mes sakome, pirmiausiai, kad nematome aiškios ilgalaikės reformos vizijos. Nesakome, kad nėra tyrimų ar kad nėra e, apibriežta įvairių scenarių. Daug kas yra padaryta, tačiau mes nematome iš to kokia būtų konkreti ilgalaikė vizija, kuri paremtų pasirinkimus reformuojant šią politiką. Antra mm, mūsų siunčiama žinia. E, nėra ekonominių pakankamai svarių įrodymų. Pavyzdžiui, kodėl e, tokį vaidmenį stiprų vaidina tiesioginės išmokos. Mes nesakome, kad nėra duomenų. E, kad nėra ekonominių e, tam tikrų paliūdimų, bet tai nėra tvirti ekonominiai e, liūdimai informacija, kuri pagrįstų e, pasirinkimą pagal bendrą žemės ūkio politiką. Trečias signalas aplinkosaugos klimato siekiai priklausys nuo valstybių narių pasirinkimų ir komisijos vertinimų. Mes manome, kad 40 procentų e, dalis iš bendrosios žemės ūkio politikos yra nerealistiška siekiamybė. Taip mes prie tokios išvados priejome vertindami dabartinę bendrąją žemės ūkio politiką ir priemonės susijusios su aplinkosaugos ir klimato siekiais. Ketvirtas mūsų siunčiamas signalas - bendro finansavimo normos netitinka ES e, pridėtinės vertės principų. Ir mes taip pat sakome, kad e, mokėjimo apribojimas e, didesniems ūkiams bus apribuotas, jeigu darbo sąnaudos, už kas apmokama ir neapmokama, bus neįtrauktos į tą viršutinę ribą. Ta mes sakome apie bendrąją žemės ūkio politiką. Dabar bendrosios žemės ūkio politikos rezultatų sėkimo modelis. Dėl pakeitimų numatomų mes sakome, kad yra keturi svarbiausi elementai, kuriems pritarėme. Subsidiarumas, veiklos rezultatai, supaprastinimas ir atskaitom. Nekalbėsiu apie subsidiarumo dalykus, ir supaprastinimą dėl to, kad neturime pakankamai laiko, bet norėčiau kai ką pasakyti apie veiklos rezultatus ir atskaitomybę. Dėl veiklos rezultatų mes sakome, kad šiame pasiūlyme nėra būtinų elementų, kurie leistų atsirasti veiksmingai veiklos rezultatų vertinimo sistemai. Kodėl taip nėra? E, dėl to, kad e, nėra tam tikrų elementų, pavyzdžiui, nėra ES aiškių, e, kiekybiškai vertintų ES tikslų ir taip pat nėra priemonių, kurios būtų aiškiai siejamos su tikslais ir dar vienas dalykas nėra e, poveikio rodiklių ar rezultato vertinimų. E, rodiklių. Ir mes sakome, kad reikia atitinkamos sistemos atskaitomybės, kadangi e, pasiūlymas susilpnins ją. Kodėl? Todėl, kad komisija galės patikrinti tikrumą, tikslumą sąskaitų, tačiau mūsų nuomonė nebus įmanoma e, dėl didžiosios dalies išlaidų pasakyti, ar išmokos skirtos naudos gavėjams e, buvo atliktas pagal ES teisės aktus ir atitinkamus bendrosios žemės ūkio politikos strateginius planus, kurių reikalauja ES taisyklės. E, mes e, norime pasakyti, kad nepriklausoma audito struktūra turi pateikti nuomonę dėl teisėtumo ir tvarkingumo išlaidų. Ir mes matome, kad atsiras dvi išlaidų skritys e, už strateginių planų bendrosios žemės politikos ribų ir pagal tuos strateginius planus. Pirmoji dalis sudaro 2 procentus BŽU politikos išlaidų ir mūsų nuomonė dėl to problemų nebus nes bus galima patikrinti teisėtumą ir tvarkingumą, nepriklausomą audito struktūrą tą galės padaryti, bet 90 procentų išlaidų mes sakome, kad e, e, bus, jeigu teisingai pateiktus ataskaitos, bus galima atlikti vertinimą ateityje. Tačiau mūsų nuomonė, nepriklausoma audito struktūra negalės atlikti vertimo dėl to, ar išmokos skirtos naudos gavėjams buvo padarytos laikantis ES teisės aktų ir tų bendrosios žemės ūkio politikos strategijos planų, kurių reikalauja ES teisės aktai. Taigi dėl to mūsų nuomonė atskaitomis sistema naujoji bus silpnesnė. Ir mes norėtume priminti keletą tarptautinių standartų, e, kuriais teigiama, kad atlieka atliekamas, atliekami įvairi, įvairūs kontrolės tipai, tokiu būdu surenkama informacija. Taip pat reikia atlikti esminės analitinės procedūras, įskaitant patikras atskirų detalių ir e, to nebus naujoje sistemoje. Taip pat e, esminės procedūros, kurias turi atlikti nepriklausomos audito struktūros, e, numatytos išlaidoms, kurios nepatenka į bendrosios žemės ūkio politikos bendrosius planus, tai yra 2 procentai išlaidų. E, išlaida. Perėdama nuo rezultatų laikymosi prie rezultatų siekimo sistemos, ar ji bus pakankamai gyvybinga. Taip, bet e, reikės taip pat taikyti e, reglamentuose numatytos patikros, kurios reikalauja ES įvairūs reglamentai, tačiau atsiradus naujai sistemai e, to nebūtinai, ta, nebūtinai pavyks užtikrinti. Tiek, dėkoju. Ačiū. Kolega Celeris, mūsų pranešėjas. Prašau, kolegų, glaustai ši tema ir žemės ūkio ir glaustai, nežinau, kaip čia trumpai apie žemės ūkio politiką įmanoma, iššūkis. Aišku, pasistengsiu išskirti svarbiausių elementų. Išklausėme Europos audito rūmų nuomonę. Ačiū ponė e, Figureido, jums, jūsų komandai. Girdime, kaip stipriai kritikuojami pateikti pasiūlymai dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Tuo pat metu reikėtų išskirti teigiamų dalykų komisijos siekiuose reformuojant BŽUP. Tai susiję su, sakyčiau, nuolat parlamento kartojimais dalykais reikia daug stipriau supaprastinti taisyklės reikia grįsti sistemą grįstą rezultatais ir pagal tai paskaičiuoti pasiekimus. Beje, kartu pastebėta, jog tą bandyta padaryti dabar, pastarai kartą reformuojant BŽUP, matome, kad nebus iš principo keičiama išmokų struktūra, o supaprastinimas paprasčiausiai reiškia, kad nebus keičiama pati mokėjimo tvarka, tiesiog paskaičiavimas bus supaprastintas. Taip pat reikėtų galvoti apie didesnę valstybių narių atsakomybę, bandymas tą padaryti matomas – Tačiau kitas klausimas, kaip valstybės narė su tuo susidoros, įvedant tą vadinamąjį žalinimą, negalėjome jokiais didžiuliais pasiekimais pasigirti. Nekarta buvo išsakyta per įvairias nuomonės, pristatant biudžeto įvykdymą, kad tikslai žalinimo nebuvo pasiekti reikia pažiūrėti į bendrą žemės ūkio paramos sistemą, ar visa tai dar nėra pasenę. Turime suvokti, kad žemės ūkija yra kuriamos ekonominės vertybės, ekonominė vertė. Gal atitinkamai reikėtų dirbti su rinkos kriterijais. Ar iš tiesų mokėjimai galima mokėjimai prilyginti subsidiarumo kriterijų taikymui, ar reikėtų kištis ten, kur nėra būtina. Juk šiaip žemės ūkija e, industrializacijos mastas nuolat auga. Taip pat sunku aptinkamai apskaičiuoti uh, realias ūkininko pajamas, juk yra skirtumas tarp smulkaus ūkininko, kuris gauna porą tūkstančių tiesioginių išmokų kaip papildymą pajamoms, o iš kitos pusės turime e, tūkstančius hektarų valdančius holdingus ir visus, visiems taikyti tą pačią tvarką nėra gerai. Reikia išsikelti savo klausimų, kokie BŽUP tikslai ar šie tikslai atitinka tikslus klimato aplinkos srityse, kaip jie bus įgyvendinami, kaip bus diversifikuojama, ar šių tikslų valstybės narės gali pasiekti ir ar įmanoma uh, viską pasiekti per strateginius planus, kurie numato didesnę atsakomybę valstybėms narėms. Visi šie klausimai yra iškelti, viliuosi sulaukti komisijos išsamių atsakymų į juos. Viliuosi, kad įgyvendinama bus sėkmingai, jog žemės ūkio politika sukurs europinės pridėtinės vertės, ką jį turėtų padaryti. Ir kad pavyks jos sukurti su naujaja strategija. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, ar išmokos bus teikiamas tikslingai ir pagal galiojančią tvarką. Dėl to kepingo viršutinės ribos nustatymo jis turi įsigalioti. Kalbant apie didelius ūkius, tai yra teisingas požiūris, tačiau kolegos kalba, kad tai yra viena iš, vienas iš dalykų, kurio reikia pirmiausia atsisakyti. Aš viliuosi, kad komisija pasirodys ryštingai ir bent jau tą kepingą išgelbės. Ačiū ir aš turiu klausimą. Underlying transactions. Tai, ką mums pademonstravo audito rūmai, kalbame apie underlying transactions tarp e, komisijos ir valstybių narių, ar iš tiesų yra taip, kaip pristatyta ir kaip būtų su mokėjimu uh, pagristumu ir teisėtumu. Jeigu tiesą sako audito rūmai, tai mes prarasime bet kokią kontrolę to, kas vyksta valstybių narių lygių. Tai yra didžiulis pakeitimas ir jeigu iš tiesų tas numatoma, pas, pasiekmių tikrai turėtų būti. Pona Zaberman, prašom. Pirmininkė, na, visų pirma reikia padėkoti Europos auditorumams. rūmams už jų nuomonę, gerbimi nariai. Na, bet pirmiausia, norėčiau šiek tiek pakalbėti apie komisijos pasiūlymą, tam, kad jūs suprastumėte, kad galėtumėte suprasti, e, kokios yra esminės e, pastabos, ką norėčiau pristatyti dėl auditos, Europos auditorumo nuomonės. Aš manau, kad pagrindinis klausimas vėlgi yra rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, naštos mažinimo ūkininkams ir valdžios atstovams ir kontrolės kaštų ir taip pat vykdyti veiksmingą kontrolę, užtikrinant, kad visuomenės lėšos nebūtų tinkamai naudojamos. Reikia paminėti, kad 2015 metais mes, Europos parlamentas, parengėme iniciatyvos savo iniciatyvą perspektyvos ataskaitą ir e, kalbėjome apie e, Europos finansinių priemonių panaudojimą e, kontroliai. Ir mes norėjome, kad būtų BŽP e, tikslesnė, konkretesnė ir mažiau naštos užtikrinanti. Ir e, sulaukė šitas pasiūlymas apie 600 balsų plenarnėje sesijoje. Pagrindiniai dalykai e, biudžeto kontrolės komitetas iškėlė šitame projekte buvo e, patvirtinti ir komisijos pradinėme pasiūlyme. Tai yra neplėsti ne audito schemą, vienu audito schemą ir jūsų prezentacijoje jūs tai neminėjote, bet aš manau, kad reikėtų šitos dalykus pabrėžti plačiau nuomonėje. Atrodo, atrodo, kad komisijos požiūris e, nukreipti BŽUP reiškia suteikti daugiau galių valstybėms nariams, atnaujinti kontrolę ir draudimo sąrangą tam, kad būtų pristaikyta prie besikeičiančio vaidmens, bet reikia suprasti, kad tai yra vaidmens pasikeitimas e, visame BŽUP pasiūlyme. Ir taip pat atsakomybės klausimas, tai reiškia aukininkas, valstybė narė ir komisija. Kad BŽP gerai funkcionuotų ateityje, tai yra būtina ir kad būtų darbas nukreiptas rezultatus. Taigi valdžios įstaigos turi turėtų galimybę nuspręsti dėl priemonių, kurios yra pačios tinkamiausios jų regionams ir jų valstybėms narėms. Jeigu norime rezultatų iš tos veiklos, tikiu, tikiu kad toks yra būdas sulaukti geriausių rezultatų. Tai reiškia, jeigu nėra toks detalus reglamentavimas, nereiškia, kad bus mažiau kontrolės. Mažiau detalus reglamentavimas, e, daugiau lankstumo, bet komisija saugo, kad e, pinigai išleisti pasiektų reikalingų rezultatų. Aš nemanau, aš sutinku, kad reikėtų plačiau apibriežti veiklą. Vėl kitų atveju mes turėsim daug detalių, nu, nuobodžių detalių es lygmenių, kurių nei valstybė, nei ūkininkas nesupranta. Komisijos pasiūlymą atrodo, kad kasmetiniai e, biudžeto veiklos vykdymai turėtų būti pagrindas išmokoms ir e, jie turėjo būti patikėjami, tik tai skirtumas yra tai, kad pagrindinis dėmesys yra skiriamas rezultatais, o ne atitikčiai, detalių atitikčiai. Tačiau vėlgi priešingai tam, kas siūlo pasiūlymas e, komisija, atrodo, kad audito rūmai dabar pritarė e, tam, kad būtų įvesti nauji reikalavimai ir kad juos reiktų kontroliuoti ir audituoti, bet jie nėra pasirengę atsisakyti senųjų o tai yra tai, ką mes, ne tai, ką mes numatėte. Numatėme 15 metų ataskaitoje. Reikia nu, atsisakyti idėjos, kad yra tik vienas būdas e, veikti ir vienas e, tas vienintelis būdas yra senasis būdas. Jeigu mes taip užstriksim, tai mes nepagerinsim politikos. Na, aš atsiprašau, bet mes turim e, žodžius tik kitiems. Na, bet dėkuoju, ponas Margali. You, uh, Chair, Mr... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Fioredo, komiteto nariai. BŽUP pastaraisiais metais labai dažnai kritikuojama teisingai ir neteisingai už e, daug silpnumų, silpnybių. Paminėsiu du - klimatą ir aplinkų, aplinką. Ir taip pat e, e, kiek parama susijusiu su žainingumu. Ir kitas dalykas yra karšta tema. Tai yra skundai dėl, dėl sudėtingumo ir kokią e, administracinę naštą sukelia BŽP. Kai kurias e, pastabas panėra ir auditorumai, o komisija didžiai klausė. E, siūloma reforma yra būdas įveikti šitos klausimus tam, kad kam aplinkai ir klimatai būtų suteikiama didesnė reikšmė. Dėl to reikia plačiau briežti paramą aplinkai ir mes taip pat norime išeiti iš to užburto rato taisyklių kontrolės ir auditų. Dėl to pasiūlyme ir pabrėžimas tikslas, kad koks yra apžaupa tikslas, tai yra rezultatų siekimas. Ir auditorumų nuomonė e, kritiškai žiūri į kai kurios svarbius aspektus ir mūsų nuomonė tai yra visiškai teisėta ir atspindi auditorumų vaidmenį. Užtikrinu, kad mes išanalizuosim šitą nuomonę labai atidžiai, mes jau tą darome, bet labai gaila, kad mūsų nuomonė nu, auditorumų e, nuomonė neapima visų pasiūlymo aspektų ir nepabrėžia administracinės tvarkos. Tris e, trumpi dalykai - parama pajamoms, aplinkos sauga ir naujas rezultatų modelis. Kai dėl tiesiog nišmokų ir nu, matyti, kokie ir turi būti rezultatai ir e, parama išmokom yra E, esminis dalykas tam, kad siektume įvairių tikslų ir užtikrintume kaimo gyvybingumą. Toks elementas kaip e, aukštinės ribos nustatymas yra privalomas perskirstimas, tai yra, e, tai yra reikalavimai nu, siekintis užtikrinti pajamų sažiningumą, tačiau ne atsižvelgiama į aplinkos ir klimato tikslus. Mes nesudiname su tuo komisijos nuomonė, nuomonė kalba apie ankstesnę auditorumų kritiką, ypač žalinimo neefektyvumą. Naujo žalio architektūra e, numato griežtesnės e, sąlygas išmokoms visiems naudoms gavėjams ir baigėme išimtis pagal dabartinę žalimo, e, šalinimo sistemą. Nebėra išlygų pagal pirmą ramstį, pagal antrą ramstį ir 30 procentų mažiau išleidžiama klimatui ir žalinimui, o tai kelia susirūpinimą, kadangi e, netenka e, išmokų tokias rytis, kur yra su aplinkos saugos susiję sunkumai. Taigi norime, kad klimatas ir aplinka turi būti įtraukta į planą. Iš valstybių narių reikalaujama, kad ir valdžia ir piliečių visuomenė būtų susijusi su statinių planų rengimu ir su kitais planavimo, mm, kitomis planavimo priemonėmis. Toliau naujas rezultatų siekimo modelis, o tai yra susijęs su mūsų politinio mm, pasiūlymo esminėmis dalimis. Auditorumai siekia e, komisija e, numatyti aukštutinę ribą išmokoms ir reikia žiūrėti į rezultatų siekimą ir mūsų politikos veiksmingumą. Būtent mes apie tai ir kalbam naujame modelyje. Mes norime, kad valstybės narės pasiektų tikslų ir tai įtrauktų į užtikrinimo procesą. Mes norime, kad išliktų dabartinė BŽP valdymo sistema ir kad būtų susieta su daugiamečių stebėjimo tvarka ir tai padėtų užkirsti kelią išmokoms, kai nėra rezultatų. Ir kalbėti vien tik tai apie rezultatus, kalbėti vien tik tai apie, apie e, pasiekimus ir sieti tai su išmokomis techniškai, mechaniškai, manome, kad nėra būdas, bet mes apie tai kalbėjom jau praeitie, kai dėl, e, dėl draudimo modelio mes matome, kad čia e, nuomonė yra labai daug taisyklių, bet ignoruojami principai, kurie numatyti pasiūlymuose teisinė architektūra ir aiškiai nustatyti pasiū, nustaty, nustatyta pasiūlyma. Tai reiškia, kad ES teisė yra instruktuoti valstybės narės, koks yra, kokia turėtų būti tvarka ir kaip turėtų būti padedama naudos gavėjams. Tai numatyta 9 strateginio planavimo reglamente ir 25 23 straipsnį e, e, finansų reglamente, bet tai padeda užtikrinti, kad valstybių narių finansavimo sistemos tinkamai finansuotų. Tai užtikrina, kad būtų laikomas ES pagrindinių reikalavimų valstybėse narėse. O tai yra teisinė kontrolė, kalbant apie e, išlaidų teisėtumą ir pagristumą dalykai dėl pagrindinių es tai teisiklių individualiems naudojimus gavėjams, tai E, auditorumo nuomonė sukurs dvigubą sistemą, dviejų taisyklių sistemą. Ir e, senasis sluoksnis bus papildytas naujoju. Tai bus didžiulė e, našta visiems. Pirmininkė prašo kalbėti lėčiau. Bet tas faktas, kad tai sukels papildomą naštą visiems suinteresuotams pusėms, būtent buvo priežastis, dėl ko komisija siūlė sistemą, kuri atsižvelgia rezultatus, bet žengė žingsnį atgal dėl atitikties. Komisija yra visuomet pasirengusi atsižvelgti į teismo, e, į auditorumų nuomonę ir rekomendacijas, siekiant e, e užtikrinti paveiksmingumą ir taisyklių laikymasi. Mūsų e, šūkis yra niekas nėra tobulas, o tai yra labai teisinga, kalbant apie šį komisijos pasiūlymą BŽP reformai. Reformai labai gaila, kad komisija pasirinko senąjį Mm, konservatyvų e, mm, požiūrį, bet mes manome, kad e, tai yra labai gaila, nes komisijos pasiūlymas padėtų užtikrinti geriausius rezultatus. Aš neišgirdau atsakymį į mano du klausimus. Dėje. Uh, Pirmas klausimas buvo susijęs su ES taisyklių taikymu. Uh, modelis e, sukurtas taip, kad taisyklės skiriamos valstybės narėmis, o valstybės narės e, pagal pasiūlymus gali pasirinkti, e, kokią teisinę sistemą taikys atskiriems paramos gavėjams, ką ateityje mes darysime. Tai bus ir sertifikavimo struktūrų užduotis, tai yra patikrinti, ar uh, valstybių narių valdymo struktūros veikia gerai, ar sertifikavimo, koordinavimo e, tarnybos veikia gerai. Ir taip pat antras dalykas, ar valstybės narės iš principo laikosi ES taisyklių, e, kur e, nustatė rimtų trūkumų valdymo struktūrose taikant pagrindinius ES reikalavimus. Ar nėra tokių pažeidimų? Norėčiau, kad primintumėte antrąjį klausimą savo kas yra underlying transaction, kokie čia partneriai. Specifies. Horizontalusis reglamentas nurodo, kad tinkamumas e, e, gauti finansavimą ateityje priklausys nuo išlaidų, kurias deklaruoja valstybės narės komisijai. E, kitaip tariant, teisėtumas, tvarkingumas, jeigu e, teisėkuros atstovai laikysi šio pasiūlymo ir priims sprendimą, bus vertinamas pagal ES biudžetą ir valstybių narių veiksmus. Ähm, Kitaip sakant, jūs pervesdami pinigus e, valstybei nariai 2 milijardus, pavyzdžiui, tikrinate ar neįsivėlė klaida. Tačiau kas vyks vietoje, pasinaudos gavėja, niekas nežinos. Ar taip ir bus? No, ne, tokio plano nėra. E, Dėja nėra laiko, kad galėčiau išsameu pristatyti viską. Galite tą padaryti? Gerai. Kas bus tikrinama? Ką tikrins atitinkamos audito struktūros? Pirmiausiai sertifikavimo institucija ir komisija e, būtent ar valstybės senaise yra e, valdymo struktūrų sistemos mokymo, ar yra, atsiprašau, mokėjimo agentūros, ar gerai veikia, sertifikavimo ar struktūros veikia ir dirba veiksmingai ir taip toliau ir panašiai. Tai yra pirma svarbi garantija deramam taisyklių gyvendimui, ES taisyklių. Ta pati būtų galima pasakyti dėl taip e, mums gerai žinomas AX, AX sistemos mokėjimų srityje. Antras dalykas. Vienas iš svarbiausių aspektų pasiūlymuose dėl reformų yra toks Europos Sąjunga e, atsitrauks nuo taisyklių kūrimo, tam tikrą prasme bus mažiau ES taisyklių negu kad praeitįje. E, dažnai praeitie dėl, buvo skundžiamasi dėl administracinės e, naštos ir dabar e, skundžiamasi, pavyzdžiui, dėl tvorų ilgio ar kažkokio tai plotelių pločio, kaip kad buvo praeitie. Nebebus, tai bus mažiau ES taisyklių bendrojo pobūdžio taisyklių taisyklės tik bus ir valstybės narės turės apsispręsti, kaip pačiom veikti pagal tikslus, kurie bus numatyti ES reglamentuose ir e, taip pat pagal nustatytus tikslus. Pavyzdžiui, komisija tik tai e, norės e, įsitikinti, ar sertifikavimo e, institucijos e, užtikrino, kad pasiekti yra kiekybiškai apibriežti tikslai. Ta sistema e, reiškia, kad komisija atskirai nebetikrins e, visos nacionalinė teisė pagristos sistemos, e, nežiūrės į kiekvieną atskirą atvejį sistema pagrįsta rezultatais, e, būtent taip turėtų atrodyti, nes kitaip atsiras dar papildomas sluoksnis su daugybė reikalavimo atskaitomybės, apie rezultatus bus reikalavimo pranešti ir taip pat dar atsiras kitas sluoksnis e, su visais sudėtingumais, kurie dabar yra ir administracinė prasme mes nužudysime uh, E, visas galimybės ir nei valstybės narės taryba niekada nepritartų tokiai sistemai. Mes bandome optimalią sistemą e, rezultatų e, apibriežti, kuri dėl reikalavimų vykdymo ribotai taikys tam tikrus principus ir taip pat reikės užtikrinti, kad ES finansavimo uh, naudojimą valstybių narių taisyklės reglamentuos pagal bendruosius politinius principus. Teoriją jau supratau, vidutinėje perspektyvoje neliks žemės ūkio fondų, kadangi jų panaudojimas sukels gausybę skandalo. Ar auditorumai norėtų pasisakyti diskusijų pabaigoje? Ačiū. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už pastabas. Tiesiog norėčiau pabrėžti. Norėčiau sureaguoti į tai, ką ponas Celeris sakė dėl žalinimo ir mūsų abejonių dėl šio dalyko. Aš dar pasakyčiau, kad svarbu klausimą ponas Salmar uždavė. Būtent reikia geriau tikslus nustatyti. Labai ačiū ponė Greslė už jūsų keliamus klausimus. Labai taiklus ir aktualūs klausimai. Taip pat norėčiau ponė Mögelė siekė patobulinti kuriamą sistemą. Tačiau norėčiau e, atsakyti į esminį klausimą patenkantį į šio komiteto kompetenciją, būtent apskaita ir buhalterija. Reikėtų atskirti gerus rezultatus ir tų rezultatų gerą kontrolę. Noriu aiškiai pasakyti, kad Europos audito rūmai tikrai nenori smulkmeniškų taisyklių. Mums tikrai nesvarbu bus laikomasi tų smulkmeniškų taisyklių ar nebus, jeigu to darys ar nedarys galutinis naudos e, gavėjas. Tačiau mes nerimiausime, jeigu teisėkuros institucijų uh, tarybos ir parlamento patvirtintų taisyklių nėra laikomasi. Jeigu nebus kontroliuojamos tų taisyklių laikomas čia, tai kam tų taisyklių apskritai reikia? Ar jų bus apskritai laikome? Kaip mes žinosime, kad laikomės, jeigu nebus kontrolės? Ta bendra kontrolės tvarka, kurią tvirtina parlamentas, ar to bus paisoma? Toks klausimas. Mes manome, kad reglamentuose yra pakankamai dalykų leidžiančių tinkamai kontroliuoti ar pasiektą rezultatų užsibrieštųjų. Jeigu valstybės administracija puikiai sukurta ir veikia, tai viskas bus gerai. Tačiau, kalbant apie galutinį naudos gavėją, mes nežinome, ar parlamente tvirtinamos bendrosios taisyklės nėra pažeidžiamos. Aš nereikalauju, kad komisija vyktų pas naujausią e, pagal tą paskutinį naudos gavėją ir atliktų kontrolę, ar ką tą padarytų audito rūmai, tai yra e, našta. Mums reikia nepriklausomos struktūros veikiančios valstybių narių lygių, kuri pareikštų, kad galutiniam naudos gavėjui atlikti mokėjimai nepažeidžia galiojančios tvarkos ir viskas yra gerai. Ar tas bus užtikrinta? Toks yra klausimas. Bendrojose žemės ūkio planuose nustatomos taisyklės jūs tvirtina valstybės narės, mums reikia įsitikinti, kad jų paisoma. Taigi tiek rezultatų, tiek taisyklių. Sakyčiau, kad tokį mechanizmą sukurti nėra labai sudėtinga. Pasiekmių bus. Tuo pat metu mes neprašome dvigubos kontrolės ar papildomos administracinės naštos, mes tiesiog prašome, kad būtų kažkas, vienas kažkas, ne keletas visoje sistemoje, kuris įsitikintų, kad išlaidos yra pagristos ir teisėtos. O kitaip sakant, kad tos taisyklės, kurios tvirtina tarybas, taryba ir parlamentas, yra nepažeidžiamos. Ir jeigu tas bus val, valstybių narių lygio atliekama, tai gerai. Aš tiesiog noriu, kad komisija ar audito rūmai galėtų pareikšti nuomonę dėl tokių išlaidų teisėtumo ir pagristumo. Tikiuosi, kad man pavyko aiškiai pasisakyti. Pranešėjas, baigiamasis žodis, jums taip sunku bus apibendrinti, pirmiausia yra pasitikėjimas, ar yra jo pakankamai visose lygiuose, ar tos taisyklės, kurias mes bendrai patvirtinsime, bus tinkamai ir pažodžiui įgyvendintos. Kas man parlamento darbe kelia tam tikrą nerimą, Mes vykdome teisėkuros darbą ir darome tai, ko, ko draudžiama daryti visiems kitiems politikams. Būtent esame tiesioginiai naudos gavėjai ir patys nustatome taisyklės ir tvarką. Jis nuskambėjo būtent taip, kai komisija pasakė, kad pasitikime valstybės narės viską darys teisingai, jos dalyvauja sprendimų prieimime ir vykdyme. Man nedomina, kom baigsis šis išbandymas. Ir tikrai įdomu išgirsti, ką kolegos atsakingiame komitete nuspręs. Ačiū, baigėme šį klausimą. Matau, kad kolegos iš Olafo jau atlyja atvyko ir man tikrai gaila dėl tos naujos tvarkos, nes akivaizdu, kad jim, jums žada gausybę darbo. Na, aš manau, kad baigusi savo parlamentarės karjerą, gal Čekijoje, gal Slovakijoje, gal Vengrijoje tikrai atidarysiu firmą ir mm, neblogai man seksis. Būkštoju, kad prie šio klausimo teks dar e, grįžti. Kolegos, baigėme viešą posėdžio dalį. Prašau visus palikti salę, jeigu neturite teisės dalyvauti uždarojoje posėdžio dalyje. Netrukus perėsime.